Très bien. Si vous voulez bien, euh, je vais vous proposer de, de regagner vos. Taigi prašau, susėskite į savo vietas. Taip galėsime pradėti posėdį. Cette matinée. Donc, comme le, le président Sirkeski vous l'a dit hier, il est absent. Taigi, kaip minėjo pirmininkas vakar, jis šiandieną negali dalyvauti uh, E, rytinėje posėdžio dalyje, todėl kad e, jam teko vykti į Luksemburgą. Ten vyksta taryba ir jos metu yra priminėjami labai svarbus mūsų sektoriui sprendimai. Jis e, prie mūsų prisijungs po pietų, taigi jis paprašė jį pavaduoti ir pirmininkauti būtent rytiniai posėdžio daliai. Taigi, nedelsdami pradėkime, prateskime darbus, kuriuos pradėjome vakar po pietų. E, dabar e, pristatysime e, tyrimą. Komisijos parengtas tyrimas ūkininkų paimų ES palyginimo tema. Šis tyrimas buvo parengtas mūsų komitetui mes lyginame būtent pajamas tarp valstybių narių. Kaip jūs žinote, tai vienas iš mūsų tikslų e, siekiamas per BŽUP yra būtent užtikrinti tinkamą žemės ūkio bendruomenės gyvenimo lygį, didinant individualias žemės ūkio darbuotojų pajamas. Mm. Na ir mes matome, kad šis tikslas ir turi išlikti mūsų veiksmų prioritetas. Ši, šis tyrimas, um, naudodamėsi šiuo tyrimu, mes galėsime išanalizuoti būtent kokia yra darbų, dar, žemės ūkio darbuotojų situacija Europos Sąjungoje. Mes e, taip pat e, panalizuosime ir kokie yra skirtumai ir uh, suformuluosime šiek tiek rekomendacijų, kaip būtų galima pagerinti šių darbuotojų atlyginimo situaciją, pajamų situaciją. Norėčiau taip pat mūsų komiteto vardu pasisveikinti su dviem autoriais, šio tyrimo autoriais, tai yra su ponu Ber Ber Berkeley Hill ir ponu Dylan Bradley. Jis atstovauja Agra CS iš Junktinės karalystės. Norėčiau jiems padėkoti už jų darbą ir e, iš anksto dėkoju už jų pristatymą. Taigi, po prezentacijos taip pat dar suteiksiu žodį DG Agri atstovui, ponui Aniotis. Jis e, pasisakys tą pačią temą, o po to, kaip įprasta, pasisakys mūsų komiteto nariai. Taigi, nedelsdamas, suteikiu Jums žodį. Galbūt pradėkite Jūs. Na, o vėliau taip pat vyks ir diskusijos čia labai svarbia tema. Taigi dėkuoju Jums iš anksto. Is... Ačiū, pirmininkas, aš esu Buckley Hill. Aš seniai dirbu žemės ūkio srityje, esu ekonomistas, dirbo kartu su Dylan Bradley iš AgraCS konsultacinės bendrovės. Mes labai mielai ėmėmės šio darbo, paprašius Europos parlamentui. Jūs matote parengtą ataskaitą, ji yra tikrai labai ilga ir per vieną sesiją visko neaptarsime, taigi šiandieną pristatysime tik tai pačius svarbiausius elementus ir pabandysime atsakyti į jūsų klausimus. struktūra pasisakymo. Taip matote, pirmiausiai trumpa įžanga, paskui pakalbėsiu šiek tiek apie duomenų šaltinius ir metodologiją. Galbūt šiek tiek ilgiau, negu kad jums pasirodys reikalinga apie tai kalbėti, bet svarbu yra, kad mes aptartume svarbiausius principus, metodologiją, kaip apskaičiuojamos pajamos įvertinamos, kad būtų aišku visiems ir kokie yra duomenų šaltiniai taikyti toms metodologijoms. Paskui mes pakalbėsime apie pajamų poslinkius žemės ūkėje. Ir ypatingai įdomu mums pastebėti bendruosius pokyčius ir kaip tai atsispindi Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, mes žinome, kad istoriškai žemės ūkis e, atsiduria tam tikrose žnyplėse sąnaudų kainos ir visuomet istorijos bėgė taip buvo per e, šimtmečius pajamų, pajamos žemdirbių patiria spaudimą žemyn. Ir pajama pagal ūkininką, pajamos pagal ūkininką iš, išlaikomas tam tikros įvairių priemonių pagalba ir kaip tai atsispindi Europos Sąjungoje. Uh, Kita charakteristika pajamų žemės ūkė yra kintamumas pajamų metai iš metų. Ūkininkai žino, kad kinta jų pajamos ir imasi atitinkamų žingsnių, pavyzdžiui, diversifikavimo segmentų. Trečia charakteristika žemės ūkio yra e, labai e, dideli skirtumai, e, kalbant apie ūkių dydį ir tipus. Ir kaip statistika atspindi ES tai. Toliau mes pasižiūrėsime į pagrindinės priežastis neseniai įvykusių pokyčių ir kokie yra varikliai tų pokyčių. Penktoji sekcija - skirtumai tarp valstybių narių. Turiu pasakyti, kad valstybių narių pozicija apibriešta buvo užduoties aprašyme. Jums gal atrodo, kad mes anksčiau bet tai turėtume kalbėti, bet taip viskas jau padaryta. Ir paskutinis skyrius yra susijęs su rekomendacijomis statistikai ir politikai, kuri yra susijusi su mūsų uh, surinktais duomenimis. Pavadinimas. Tyrimo. Lyginimas ūkininkų pajamų. Tačiau į kokius palyginimus mes turėtume gilintis. Vėlgi labai svarbi buvo mūsų užduotis, kaip jis suformuluota prieš atliekant tyrimą, pasižiūrėti į e, bendrosios žemės ūkio politikos pagrindinį e, tikslą, tai yra užtikrinti deramą e, gyvenimo standartą žemės ūkio bendruomenėms. Tie, kurie galbūt susipažinęsite su mano darbu per pastaruosius 30 metų Eurostate ir kitur. Aš žinote, kad man ypatingai e, e, įdomus šis deramas standartas pragyvenimo kaip tikslas ir man įdomu, kaip jisai yra stebimas, įvertimas ir kaip sėkmingai įgyvendinama e, ties tikslas, užtikrinant tokį deramą standartą. Tačiau e, yra e, tam tikros rūpinimo dėl e, ūkininkų namų ūkių pajamomis. Europos institucijos niekad neapibrėžė tai, kas yra deramas, pakankamai geras gyvenimo standartas žemės ūkio kontekste ir mes niekada nepamatėme apibrėžimo, kas yra žemės ūkio bendruomenė. Taip yra joje e, namų ūkiai, kaip ir bet kokioje bendruomenėje. Tačiau ar e, kalbame apie žemės ūkio e, namų ūkius, ar tuos, kurie turi žemės, ar tuos, kurių pagrindinė veikla yra žemės ūkis. Apibrėžimo klausimas yra labai svarbus. Nustatant pajamų e, lygį žemės ūkio namūkių ir vertinant kitimus laikui bėgant ir pajamų pasiskirstimą. Tačiau aiški, aiškus yra politinis interesas palyginti skirtingų e, ūkių dydžių pajamas, e, skirtingų tipų ūkių pajamas taip pat, lyginti valstybės narės ir regionus. Mes kalbame ne tik tai apie lygį pajamų, tai yra svarbu, ypač e, gyvenimo standarto kontekste, tačiau mums įdomu ir kaip vyksta pokyčiai, kurie kryptimi, e, ar stabilios yra pajamos ir kaip paskirstomos yra pajamos. Kaip gali būti, kad pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėsi į pajamas, e, kurios gaunamas iš darbo žemės ūkija, mes matome, kad nemaža e, mažuma gauna neigiamas pajamas metai iš metų ir kaip tokie namūkiai išgyvena. Ir dažniausiai atsakas yra tas, kad tie ūkiai, namūkiai turi kitų pajamų šaltinių ir jų gyvybingumas ir investicijų lygis apibrėžiamas kitų pajamų, ne tik tai pajamų gaunamų iš žemės ūkio veiklos trumpai apie apskaitos metodus, e, kaip mes e, įvertiname, apskaičiuojame pajamas žemės ūkio. Nacionalinių sąskaitų sistema ir Europos e, sąskaitų sistema mums leidžia pagal du būdus įvertinti pajamas. Galima įvertinti pajamas pagal veiklą, pavyzdžiui, žemės ūkio gamybą arba produkciją. Kitas dalykas, kitas būdas tą padaryti, pasižiūrėti į pajamas E, kurias gauna tam tikri instituciniai vienetai. Žemės ūkio pagrindiniai tokie vienetai yra e, namų, ūkio, na, namų ūkis. Tai yra toks e, verslas. Bet yra ir bendrovių ūkių, yra ir kitokių institucinių vienetų. Mes kalbame apie vieną ekonomiką ir iš žiūrime į dvi skirtingas perspektyvas, tuos du požiūrius galima suderinti ir integruoti. Dabar matote diagramą, kuri parodo, kaip tai įvyksta. Pilkoji zona susijusi su žemės ūkio veikla, gamyba, verslo pajamomis ir dalyjama tai į gamybą iš trijų institucinių vienetų - šeimos ūkiai, korporacijos ir kito tipo ūkiai. E, diagramos apačioje matote e, nepilkas zonas, tai yra sritis kur, arba veikla, kuriomis užsima namų ūkiai arba įmonės papildomai prie ūkininkų nes veiklos, žemės ūkio veiklos. Didžiausia dalis kairėje e, rodo, kad e, dažnai kai kurie namų ūkiai neužsima jokią kitą veiklą. Visos, vis tokių ūkių pajamos yra iš ūkininkavimo. Ir einant link dešinės matome, kad vis daugiau namų ūkių uh, gauna kitas paimas, kurios tampa vis svarbesnės ir tam tikrame etape e, atsiranda namų ūkių, kurių pajamos iš ne ūkininkavimo veiklos yra didesnės negu iš ūkininkavimo veiklos. E, toliau metodologiniai klausimai. Kaip įvertinti žemės ūkėje dirbančių namų ūkių pajamas. Eurostatas yra parengęs metodologiją taip pat e, Maisto žemės ūkio organizacija Jungtinių tautų. Pagrindiniai rodikliai yra disponuojamos pajamos namų ūkiams ar vartojimo vienetui. Tai yra pajamos po to, kai visos gamybos sąnaudos yra pašalinamos. Tai būtų pajamos iš visų šaltinių, iš ūkių, kitos pelningos veiklos, nuosavybės pensijų ir panašiai. Kaip aš jau sakiau, metodologijoje atsižvelgiama į skirtingus apibrėžimus, kas yra e, namų ūkis e, žemdirbystėje. Taip pat žiūrima e, į tuos, kurie gauna pagrindinės pajamas iš žemės ūkio ir kurios gauna dar ir kitas pajamas. E, noriu pasakyti Jums, kad tai yra galbūt patrauklus būdas, bent jau iš mano perspektyvos vertinant ūkininkų pajamas. Dabar mes e, neturime veikiančios ES statistinės sistemos, kuri mums pateiktų informaciją apie žemės ūkio namų ūkių pajamas ir reikia e, žiūrėti žemės ūkio namų ūkių pajamas ir kitų profesinių grupių. Ir man atrodo, kad taip atsiranda informacinė spraga. Reikia žiūrėti, kokią informaciją mes galime iš atskirų valstybių narių. Ji yra ganėtinai fragmentuota ir neišbaigta. Taigi kodėl neturime pakankamai geros informacijos, kuri leistų mums palyginti žemės ūkių namų ūkių e, pajamas su kitomis e, socioprofesinėmis grupėmis ir kaip tai atspindėtų vertinant jų gyvenimo standartą. Yra daugybė paaiškinimų. Pirmiausia, politinės valios, politinės paklausos galbūt trūksta. Kodėl? Praeitie kai kurie politikai e, manydavo, kad ūkininkai visiškai priklausomi nuo ūkininkavimo, kai gauna pajamas, bet tikrai taip nėra dabar. Kai kurie politikai, jeigu pastebėdavo, kad ūkininkų pajamos yra aukštesnės negu e, kitos visuomenės dalies, tai galima sakyti, buvo tai politiškai nepatogu Dar viena priežastis, kai vertinimo sistemos būdavo e, sukurtos, mes e, ketvirtai, deš, penktai dešimtmetį turime minėti kaip šaknis ar pagrindą dabartinių vertinimo sistemų. Tai viskas prasidėjo nuo to, kad buvo žiūrima į pajamas iš e, žemės ūkio gamybos, ne į namūkių pajamas ir kai kažkas jau atsiranda, tai kiti ir naudojasi tuo, nebūtinai deramai ir kartais statistika naudojama neteisingai. E, taip pat bendro žemės ūkio politikoje trūksta operacinių reikalavimų, nėra mechanizmo, kuris e, tam, kad veiktų, sakytų, kad mes turime žinoti namų ūkių, ūkininkų pajamas. Kartais e, taip pat tarp vartotojų yra toks pasitenkinimo slengščio klausimas ar problema jeigu kažkas laikoma derama priemonė, tai ji ir patvirtinama. Dar vienas e, paaiškimas yra e, biurokratinių sistemų tam tikri interesai. Žemės ūkio ministrai e, e, kartais siekia būti ministrai žemės ūkiui, ne žemės ūkio. Ir e, siekiama paremti ūkininkų pajamas, o kas prieštarauja tam, e, tos biurokratijos ne, neremia tokių dalykų. E, Ir e, taip pat nėra daug e, duomenų, tai yra pakankamai duomenų ir duomenų e, šaltiniai nėra pakankami, kadangi daugelie valstybių narių informacija paprasčiausiai nerenkama. Pavyzdžiui, apžvalgose apie ūkių pajamas ar mokesčių sistemose daugelie valstybių narių ūkininkai neapmokestinami pagal e, realias pajamas, arba bent jau kai kurie ūkininkai taip neapmokestinami, dėl to ūkininkai tose šalyse neveda sąskaitų. Taigi e, dėl to kyla problemų dėl duomenų. E, toliau metodologija kai kur egzistuoja, bet netaikoma pajama iš žemės, pajamos iš žemės ūkio veiklos. Europos Sąjungoje yra dvi pagrindinės sistemos, kurios atspindi pajamas iš e, žemės ūkio veiklos. Pirmiausiai, tai yra ekonominės žemės ūkio sąskaitos Eurostatas yra už jas atsakingas. Tai yra procesas ar požiūris iš viršaus į apačią, yra vertinamos viso žemės ūkio sektoriaus pajamos ir tai atliekama naudojantis antriniais šaltiniais pirmiausiais. Pavyzdžiui, jeigu norima žinoti žemės ūkio produkcijos vertę, yra tam tikri pasėlių plotai vertinami derlius, kainos ir tokiu būdu apskaičiuojama yra kultūrų vertė. Ta galima padaryti labai greitai. Eurostatas preliminarės prognozes iki metų pabaigos parengė apie pajamas, tačiau e, tai daroma tik pagal sektorius ir Eurostatas nežino e, duomenų, neturi ar negali pasakyti nieko apie atskirus ūkių tipus ar dydžius. Ir duomenys yra apibendrinti. Kitas dalykas yra ūkio apskaitos duomenų tinklas, naudojami vienodi kintamieji visose valstybėse narėse šioje sistemoje, tačiau e, neapimamos namų ūkių pajamos, apimamos pajamos iš, žemė, pajamos iš žemės ūkio gamybos tik tai. Tačiau e, mikro ekonominė informacija šiokia tokia gaunama. Taip pat kai kurios e, šalis taiko tam tikrus lenkstinius dydžius ir e, nepatenka kai kurie duomenys, pavyzdžiui, labai mažų ūkių. Ir situacija skiriasi valstybėse narėse, dėl to kyla problemų interpretuojant e, rezultatus. Nacionalių ūkio apžvalgų duomenys turima tada gaunama detali informacija, bet tie duomenys yra pasenę dviejų, pavyzdžiui, metų jau. Mes naudojamės e, ūkio apskaitos duomenų tinklo duomenimis, siekdami e, įvertinti padėtį ir paskui e, parodysiu jums mūsų rezultatus. Taigi tai yra mūsų pagrindinis šaltinis duomenų, ūkio apskaitos duomenų tinklas ir mūsų pagrindinis rodiklis yra e, šeimos ūkio pajamos. Tai yra, kiek e, gali, galima išleisti vartojimui, santaupoms po to, kai visos e, išlaidos sąnaudos pašalinamos trašoms, žemės mokesčiai, palūkanos, atlyginimas sumokėtas ir taip toliau ir panašiai šeimos ūkio e, pajamos. Toks yra mūsų pagrindinis vertinimo elementas. Dar e, norėčiau pasakyti apie rezultatus iš skirtingų šaltinių, ką mes nustatėme, ką galime pasakyti apie e, žemės ūkio pajamas. E, situacija nėra e, E, vien mes neturime visos informacijos ir nėra ideali situacija, bet iš turimos informacijos galime pasakyti, kad kiti pajamų šaltiniai yra labai plačiai pasakyti net ir didesnėse ūkiuose. Jeigu ūkis yra didelis, tai neturime galvoti, kad būtinai visos pajamos gaunamos iš žemės ūkio veiklos. Aš e, negi galėčiau pasakyti, kad e, pajamos, kurias šeima gauna iš ūkininkavimo, nėra e, tikrasis matas, kuris leidžia įvertinti visas pajamas. E, tai susijęs su pajamų lygiu, su stabilumu. Tiksliau, pašali, kiti šaltiniai, papildomi šaltiniai, nes jie yra stabilesni negu pajamos iš žemės ūkio. Dar vieną dalyką pastebėjome, kad e, disponuojamos vidutinės pajamos e, žemės ūkija dirbančių namų ūkių yra panašios e, toje šalyje į visuomenės kitų grupių pajamas disponuojamas, tačiau skiriasi tarp šalių. Kai kuriuose šalyse e, pajamos namų ūkio bus didesnės, daug didesnės negu e, nacionalinis vidurkis. Pavyzdžiui, Niderlanduose ir Jungtinėje karalystėje O kitose šalyse, Portugalijoje, Lenkijoje, e, pavyzdžiui, namų ūkių pajamos yra mažesnės. Tačiau jeigu pasižiūrėsime į visą Europos Sąjungą, tai nerasime e, duomenų, kad namų ūkiai kaip e, grupė atrodo labai prastai ir daug praščiau, tačiau aišku yra tam tikrų skurdo elementų. Ir Komisija dažnai sako, kad pajamos ūkininkų 40 procentų mažesnės negu kitų visuomenės grupių. Tačiau tai yra e, pagrįsta kitais skaičiavimais ir nesispindi namų, nesispindi namų ūkių e, padėties. Mums reikia iš tikrųjų kur kas geresnės statistikos. Žemės ūkija ir aš vėl grįšiu prie to vėliau. Dabar kita e, sekcija skyrius, tai yra pajamų tendencijų apžvalga, pajamos iš ūkininkavimo. Mes naudojamės, kaip sakiau, ūkio apskaitos duomenų tinklo duomenimis Ir e, taip pat yra kitų elementų ir mes apie tai kalbame ataskaitoje. Kai vertina pajamas iš žemės ūkio veiklos, tai yra tik dalis pajamų, kurias gauna ūkininkai. Šeimos ūkių pajamos, tai yra mūsų pagrindinis rodiklis, tai yra po atskaičiavimo mokesčių, nuomos, palūkanų. E, tos pajamos yra nestabilios, nes ūkininkavimas yra nestabili veikla ir empiriškai matome, kad e, trijų metų laikotarpis vertinimo būtų derama procedūra. Ir daugelis iš mūsų mm, rezultatų yra atspindi tą trijų metų vidurkį. Mes ėmėmės tokį pagrindu. Taip pat e, e, poslinkiai bėgant laikui yra aktualūs e, ir palyginimai tarp skirtingų dydžių ūkių ar ūkininkavimo formų. Manau, kad dabar galėčiau e, suteikti žodį kolegai Dylanui Bredliui, kuris e, pristatys kai kurias mūsų išvadas pagal FADN ūkio apskaitos duomenų tinklo e, kriterijus ir ūkių paimas. Ačiū. Norėčiau dar kartą pakartoti kolegos žodžius, kad mes turime žiūrėti viską atsargiai dėl duomenų, nes yra kai kurie ūkiai, kurių apyvarta mažesnė negu 25 tūkstančiai ir e, ne viskas vienodai atspindėta yra FADN e, tipologijoje, ūkio apskaitos duomenų tinklo tipologijoje. Taip pat, jeigu pasižiūrėsime į pokyčius, kintamumą e, laikui bėgant yra nevienoda situacija. Jūs E, galėsite pasižiūrėti plačiau į ataskaitą ir į duomenis, e, tuos, kuriuos čia rodome dabar, bandau jums parodyti, kaip kito pajamos pagal šeimos darbo vienetą ketvirtaisiais, dvyliktaisiais metais. Ir jūs matote, kad e, visoms grupėms šalių 25 šalims, 27 šalims Pajamos šiek tiek augo, net ir įstojus Bulgarijai ir Rumunijai 2007 metais. Jeigu pasižiūrėsime į atskirus ES komponentus, pamatysime, kad ES 15 senųjų šalių tai yra viršutinė linija ir dešimtųjų 2004 įstojusių šalių linija tai yra raudona linija. Abi tos linijos uh, rodo, kad uh, pajamos šiek tiek didėjo, 2007-2009 e, šiek tiek sumažėjo tik tai pajamos, o e, N2 tai yra Bulgarija, Rumunija, žalioji linija, matote, kad jos nenukentėjo nuo 7-9 metų pajamų sumažėjimo. Taip pat matote, kad yra konvergencija tarp 10 e, šalių, 2 ir 15 šalių grupių bėgant laikui ir žiūrint į procentus tačiau e, skirtumas tarp pajamų tų grupių išliko toks pat. Ir toliau matote e, e, šeimos darbo vieneto pajamų pokyčius per metus. Matote, kad yra daug skirtumų nuo vienų, lyginant vienus metus su kitais. Ir e, matote tas pačias šalių grupės, išskyrus 2000. 2008 ir 2009 metus daugelis metinių pokyčių buvo pozityvus ir taip pat matote, kad pajamos kiekvienais metais ES N2 šalims augo, tai yra žalioji linija, nors ne vienodomis sumomis padidėjo jos skirtingais metais. Taip pat tikriausiai matote, kad N10 e, kintamuos didesnis negu 15 šalių grupėje. Septintaisiais metais e, E, labai išaugo dešimties šalių grupės pajamos. 2009 e, metais labai e, sumažėjo lyginant su 15 šalių grupė, o 10 metais 10 šalių vėlgi kur kas greičiau, labiau išaugo pajamos. Ir dėl ko rodome šios skaičius, paprasčiausiai norime pasakyti, kad yra pavojinga žiūrėti į situaciją e, lyginant atskirius metus, nes ji labai e, kinta ir už tai mes labiau e, linkę vertinti trijų metų laikotarpį, o daug leidinių žiūri į metinius pokyčius ir ignoruoja tą kintamumą tikriausiai prisimete, kad daug kalbama apie 2009 metus kaip pajamų e, sumažėjimo metus, bet jeigu pasižiūrėsime ilgesnį laikotarpį, tai šiek tiek situacija darosi kitokia. Šie skaičiai rodo pajamų, pajamas ūkių 10-12 metais pagal ūkių dydį du rodikliai e, - papildoma grinoji vertė žemės ūkio e, vienetui ir e, šeimos darbo vieneto pajamos. Pirma, pirmas skaičius atspindimas raudona kolonėlė, antras mėlyna. Matote, kad yra, kad didėjant ūkių dydžiui, pajamos didėja. Taip pat matote, kad yra desni skirtumai e, tarp e, šeimos ūkio pajamų ir grinosios pridėtinės vertės. E, dažnai tai susijęs su didel, dideliais žemės plotais ir mažesniu skaičiumi darbuotojų, o E, didelės, didelėse ūkiuose dirbs mažiau šeimos narių ir bus kitų darbuotojų. Dėl to atsiranda skirtumai. Toliau panaši informacija, tačiau pagal ūkio tipus, vėlgi 10-12 metai e, vidurkiai, horizontalinė rodo 27 e, šalis, žalia papildomą vertę rodo, kita linija rodo šeimos vieneto pajamas. Žiūrint į ūkio tipus, skirtumai yra e, lyginant ir jeigu pažiūrėsime į e, e, skirtingą veiklą užsimančius ūkius, tai jų pajamos yra mažesnės negu tuos ūkius, kurie, pavyzdžiui, augina paukščius arba keulieną. Tai yra, aišku, vidurkiai ir reikia to nepamiršti. Yra ryšys tarp tipo ir dydžio ūkių, mes žiūrime į tai savo tyrime. Jeigu pasižiūrėsime į uh, sritis, uh, kurios uh, augina paukštieną, e, keulieną, e, didesnės pajamos ir jeigu pažiūrėsime toliau į tipus ūkių, tai ūkių dydis labai e, svarbus ir yra ryšys tarp ūkio dydžio ir tipo e, didesnė, didesnių ūkiai naudoja daugiau kapitalo ir taip pat E, darbo jėgą. Jeigu pasižiūrėsime į didelės pajamas e, tose sektoriuose, kur augina paukštieną, e, keulieną, tai jų kapitalizacija yra paprastai didesnė tų ūkių. Matome toliau, taip pat 10-12 metų duomenų vidurkį, matome rodiklius pagal amžių 27 visoms valstybėms narėms ir matome, kad E, įvertintas svertinis amžiaus vidurkis visų šeimo, visų žmonių užsimančių žemės ūkių, pavyzdžiui, namų ūkį vertinant taip, dažnai tai bus tėvas, vaikai ir tuomet amžiaus profilis bus šiek tiek kitoks. Ir matote, kad e, žemiausios pajamos e, yra abiejose kraštutinėse pusėse, o jaunesni ūkininkai E, gauna palyginti didesnės pajamas. Toliau, ketvirtieji, dvyliktieji metai e, pajamos ūkių, matote horizontalės linijas Europos Sąjungos 27 valstybių vidurkis, viena yra pridėtinė vertė, kita ūkių pajamos, o e, stulpeliai rodo E, kintam skirtumus. E, vienas yra papildoma vertė, kitas yra e, vieneto pajamos ir galime pasakyti, kad kai kurio tam tikrų tipų ūkiai gauna labai kintančias pajamas, pavyzdžiui, grūdinės kultūros, labai didelis kintamasis, sodininkystė, vyno gamyba Tai yra stabilesnių pajamų e, sritys ir e, negalime pasakyti, kad e, kinta padėtis vienodai visose ūkiuose, kai kur kintamumas yra didesnis negu kitur. Toliau pasigilinsime į tai, kas lemia pokyčius bėgant laikui kokie pagrindiniai veiksniai. Ir e, vėlgi galima kalbėti apie tai, kaip matuojamos e, pajamos e, dviejopai. Ar tai yra namų ūkių pajamos, tai vienas būdas būtų tai daryti. Ir čia sudėtingą veiksnių kompleksą turim, kadangi žemės E, ūkio namų ūkių pajamos yra ne tik tai žemės ūkio, bet ir iš kitų e, pajamas generuojančių šalinių, šaltinių, kaip pavyzdžiui, tai gali būti pensijos ir panašiai. Ir žinome, kad e, bent trečdalis tokių šeimūkių galų turi kitų pajamų. Ir jeigu įtrauktumėm ir sutoktinius, tai daugiau negu pusė ūkininkaujančių porų tu, užsiema kitą pajamas generuojančią veiklą. Tai yra veikla ne ūkija. Apie 12 procentų ūkių užsijama ir kita diversifikuota veikla ūkija, ne žemės ūkio veikla. Vėliau kalbėsime apie kitus veiksmus. Taigi žemės ūkio veikla keičiasi. Bet kas lemia pajamas iš ne žemės ūkio veiklos šaltinių? Tiesą sakant, nežinome. Bet esam pakankamai tikri, kad kas lemia ne žemės ūkio pajamas žemdirbių ūkiuose tai yra veiksmiai, kurie e, lemia pajamas bendrai paėmus ekonomikoje. Labai dažnai tokia veikla derinama su ūkininkavimu ir literatūroje labai dažnai skaitome, kad praktiškai niekuomet negalima e, atmesti uh, Um, kitų pajamų derinamų su žemės ūkio veikla ūkininkavimo. Ir jeigu uh, pažvelgtumėm į ūkininkavimo istoriją per pastaros šimtą metų, tai iš tiesų labai dažnai būtent neūkininkavimo veikla leido ūkininkams ir toliau užsimti E, ūkininkavimu. Tai galėjo būti rankų, rankų darbas, tai gali būti net iš tiesų ir, ir gydytojai, ir, ir paštininkai jie gali būti, ir, e, ir netgi pop žvaigždės. Jei pažvelgtumėm į e, pajamas iš ūkininkavimo, tai pagrindiniai veiksniai yra produkcijos vertė ir tarpinio vartojimo išlaidos. Ir iš tiesų produkcijos vertę remia ne, ne apimtis, bet žemės ūkio produkcijos kainų kitimas. Taigi pažvelgtumėm detaliau į ūkių e, pajamų komponentus pagal ES e, valstybių narių saugupavimą, kurį minėjom anksčiau. Tai būtų ES 25, 15, 10, 2 ir 27 valstybių e, grupės. Tai matome išskirstytos pajamos yra, reiškia, matom išlaidas ir uh, E, ir, ir pajamos, apačioj e, ta pati informacija yra procentinė išraiška, ne, ne piniginė išraiška kaip viršai ir vėlgi e, čia matom 10-12 metų vidurkį ir čia matome, koks, kokios svarbios yra kokia svarbi bendra produkcija. Tai e, e, mėlyna spalva ir e, išlaidos žalia spalva. Ir jeigu pasižiūrėtumėm į, į, į pajamas, tai produkcija išskirstata yra į subsidijas. Ir, ir jei pažvelgtumėm į antrą kolonėlį, kiek pagal kiekvieną grupę, tai matom, kad skirtumas tarp pajamų ir išlaidų E, tai nurodyta ir e, rausva spalva pačiam viršuje. Tą skirtumą matome ir matome, kad e, subsidijas sudaro susietos, nesusietos išmatos, parama kaimo vietovėms, parama atokioms vietovėms ir Ir matome, kad tai yra kur kas e, reikšmingesnė dalis 15, S15 grupėje. grupėje. Ir jei pažvelgtume į absoliut, e, absoliutų dydį pajamų ir išlaidų proporcingai vertinant, e, iš tiesų pagal grupės nematome reikšmingų skirtumų, kalbant apie procentą iš, išleistą nuomai, pavyzdžiui, arba palūkonų mokėjimą ir taip toliau, tai iš tiesų labai, labai panašios tos dalis. Um, dalių išskaidimas atskirose ES valstybių grupėse. Kita diagrama matome, e, kaip e, keičiasi e, pajamų komponentų vidutinė vertė ketvirtais šeštaisiais ir lyginant tai su 10-12 vidurkiu. Ir matome, kad bendra produkcijos vertė keičiasi ir, ir bendras suvartojimas Tai e, matome, kad tai pagrindiniai pokyčiai šio laiko tarp, jeigu e, pamenate, septintais, e, devintais matėme palyginimą ir kad bendra tendencija yra kilti ir taip yra todėl, kad bendra produkcijos vertė didėja, yra didesnė negu kad tarpinius, tarpinius vartojimo didėjimas, tai yra išlaidos, pavyzdžiui, trašoms ir panašiai. Taip pat matote, kad ES N, N, N10 10, tai žalia kanalėlė matome, kad e, e, subsidijų padaugėjo palyginus daugiau e, negu ES15 grupėje pažymėta raudona spalva. Ir pratesant tą mintį, matome, kaip kitos vidutinės subsidijos pagal ūkius atskirose šalių grupėse ketvirtaisiais, dvyliktaisiais, S15 žalia linija viršuje laužyta kreivė e S27 grupė. Tai e, kol dar nebuvo įstojusi Rumunija, Bulgarija S25 e tai buvo, rausva linija S10 ir S2, tai šviesiai melina linija apačioje. Ir čia matome akivaizdžiai, tai iliustruoja, ką, ką tik sakiau, kad ES Dešimtyje valstybių narių subsidijos išaugo, aišku, Bulgarijoje ir Rumunijoje subsidijų lygis e, išliko panašus, nors e S15 grupėje išaugo. Tai vis, vis dėlto tas augimas 15 e, šalių grupėje nebuvo toks pastebimas kaip 10 šalių grupėje. Toliau. Kalbant apie ūkių pajamų palyginimą ES valstybėse narėse. Tai e, būtų e, skirtumas tarp ūkininkų pajamų skirtingose ES valstybėse narėse ir tai labai dažnai susilaukia didelio e, e, susidomėjimo ir susirūpinimo, kodėl kai kuriuose valstybėse tos pajamos didesnės. Didesnės, kitose mažesnės, turime bendrą žemės ūkio politiką, bet vis dėlto valstybėse narėse pajamų lygis e, nėra vienodas. Ar yra vienodas? Pasižiūrėsime iš, jeigu pažvelgtumėm į FADEN tinklo statistiką. Tai kai kuriuose valstybėse narėse pajamos iš ūkininkavimo yra pakankamai didelės ir tai būtų že, e, šeimos ūkio pajamos pagal darbo vienetą. Ir ir ėmėme trijų metų laikotarpį, nuo 10 iki 12 šiuo atveju, ir kur pakankamai didelės pajamos, tai yra Belgijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Luksemburgė, Niderlandėse ir Junktinėje karalystėje. Ir kur palyginti mažos pajamos buvo, tai buvo ES dešimties valstybių narių grupėje kaip tai būtų galima paaiškinti? Pagrindinis paaiškinimas būtų toks, kad e, labai skiriasi e, tose šalyse ūkio dydžiai. Ir kaip pademonstruosime vėliau, jeigu atsižvelgi į ūkio dydį, tai tie skirtumai tarp valstybių narių tarsi pradeda nykti. Tai kalbant apie pajamų lygius, kalbant apie uh, pokyčius, E, tarp atitinkamų laikotarpių 4-6 metų ir 10-12, daugelį valstybių narių e, e, buvo nominalus pajamų didėjimas ir procentinė išraiška, daugiausiai pajamos didėjo tarp ES dešimties grupės valstybių narių. Kalbant apie kintamumą, šeimos ūkių pajamos labiau sviru, e, e, sviruoja negu pridėtinė e, vertė darbo vienė. Tokia yra suprantama, nes labai dažnai šeimos ūkiuose reikia sumokėti nu, nuomą, palūkanas, apmokėti darbuotojams e, ir paprastai tos išlaidos yra gan e, stabilios. Kai kuriuose valstybėse narėse vis dėlto tie sviravimai yra didesnė negu kitose ir tai gali e, atspindėti tą miksą pačių ūkio tipų valstybėse narėse. Ir jei pažvelgtumėme kitą skaidrę, Tai čia matome lygmenis valstybėse narėse ir matom, kad yra kelios valstybės narės, kurios iš tiesų išsiskiria. ES valstybių narių kraštovaizdėje. Tai tas šalis jau minėjau ir kai kurios valstybės matome, na, kai kuriuose valstybėse narėse pajamos labai mažos yra ir tai daugiausia yra ES valstybių narių dešimtukas. E, kalbėjome apie, nekalbėjome apie e, e, regioninius skirtumus pačiose valstybėse narėse, bet reikėtų suvokti, kad ir valstybių narių viduje regionai skiriasi ir matome šeimos E, ūkių pajamas pagal Faden e, regioną, nes Faden tinklė suskirstyti tie regionai yra, matom duomintis 10-12 metų, matome, kai kuriuose valstybėse narėse skirtumai pagal regionus pakankamai dideli, ypač Prancūzijoje, Vokietijoje. Uh, Ir e, matome, kad kitose valstybėse narėse skirtumai mažesni yra tarp regionų. Jeigu pažvelgtumėm Graikiją, e, Suomiją, Švediją, Lenkiją, pavyzdžiui, tai pajamos pakankamai e, panašios yra visoje šalyje. Kaip tai paaiškinti? Iš tiesų skirtumus lemia ūkių tipai dydžiai, nes, tarkim, gali būti stambus ūkininkai ir atitinkamai uh, pajamų skirtumus lemia būtent tai. Toliau matome kitą uh, E, skaidrė, tai e, pajamų iššūkininkavimo e, pokytis pagal darbo vienetą, pagal valstybę narę ir čia lyginami du laikotarpiai - ketvirtųjų šeštųjų metų ir dešimtųjų dvyliktųjų ir matome, kad kur didžiausias didėjimas, tai es dešimt valstybių narių, nes šios valstybės narės galėjo labiau pasinaudoti subsidijom, jos didėjo, taip pat galėjo pasinaudoti vidaus rinką ir matome, e, kad kai kuriuose valstybėse narėse tas e, pokytis didžiausias yra, matom, Danija, Estija, Vengrija, toliau Lietuva yra, o dešinėje, e, dešinėje pusėje Lenkija, e, Slovakija, kitos valstybės ir matom vėlgi, kad čia šeimų ūkių pajamos pakankamai reikšmingai didėjo tuo laikotarpiu. Ir kadangi kai kuriuose valstybėse narėse na, šeimų ūkių pajamos padidėjo procentiškai, vis dėlto tai nereiškia, kad nominaliai išriška padidėjo ir vis dėlto atotrukis, taip S15 ir S10 e, yra pakankamai e, didelis. Ir kalbant e, apie darbo vienetus, tai iš, iš tiesų galima pasakyti, kad mažiau šeimos narių dirba ūkiuose. Ir nors trijų metų e, laikotarpiu gan sunku įvertinti tos pokyčius. Matom nemažas padidėjimas Danijoje, Švedijoje. Ir iš tiesų tai atspindi tokį netipišką pokytį e, tais, e, tais metais, nes, bet vis dėlto geriau yra lyginti metų laikotarpį, o ne atskirus metus. Ir, bet nors tai yra trys metai, reikia pasigilinti, kas vis dėlto konkretaus vyko per tos metus. E, toliau matom e, valstybių narių e, dydžio grupės ir, kaip minėjome anksčiau, kad skirtumus tarp valstybių narių lemia ūkio dydžiai. Pasižiūrėtumėm, tai yra dvi grupės, tai duomenės iš visų valstybių narių ir tuomet galima pakankamai teisingai palyginti. Viršuje matome ūkius, kurių produkcija yra tarp 50 tūkstančių 100 tūkstančių eurų, apačioje matome e, e, ūkių palyginimą, kurių e, apyvartas sudarė 100 tūkstančių ir mažiau negu 500 tūkstančių. Kaip sakiau, visą tai stebi Faden tinklas ir vėlgi, jeigu atsižvelgi į ūkių dydį, tai tarp valstybių narių nėra tokio didelio skirtumo, kaip kad anksčiau atrodė žvelgiantis skaičius. Ir jei pažvelgtumėm į stambesnius ūkius, tai matome, kad e, e, šešiose devynėse valstybėse narėse vidurkis viršijimas yra. Ir Ir matome net viršutinėje dalyje e, yra valstybių iš ES 10 grupės. Ir Iš tiesų, jeigu atsižvelgia į šeimos ūkio dydį, tai e, pajamos tokių ūkių tarp valstybių narių e, tampa panašesnės. Ir e, galiausiai e, mūsų techniniai užduoti, mūsų e, buvo prašyta pateikti rekomendacijų, remiantis e, palyginimais, kuriuos atlikome ir e, E, remiantis e, mūsų išanalizuotais duomenimis. Ir e, pirmoji rekomendacija man yra pakankamai akivaizdi. Reikia patikimos statistikos apie žemdirbių ūkių pajamas. Na, ir čia didelė spraga, svarbi spraga, bet tos informacijos negalima pasakyti. Ar BŽUP e, tikslas užtikrinti e, tinkamą gyvenimo e, standartą, ar tas tikslas yra pasiektas. Eurostatas nuo 90-mečio iki 2002 gyvendino iniciatyvą, kuri ir siekia tai padaryti. Iniciatyva buvo nutraukta, kadangi nesusilaukė didelės paramos, bent jau paskutiniais gyvenimo metais, gyvenimo metais iš valstybių narių. Uh, Ir buvo taip pat ir ta problema, kad skirtingos valstybės taikė e, skirtingus metodus rezultatams gauti. Ir e, tai na, e, lėmė problemas interpretuojant duomentis. Ir, ir 2002 metais šita iniciatyva žemės e, ūkio namų ūkio sektoriaus e, statistikos e, buvo sustabdyta. 2007 metais atlikom Eurostato galimybių studiją ir Ten buvo e, iškeltas toks klausimas, ar valstybės narės gali naudotis e, tą pačią sistemą mikroekonominiu požiūriu, e, rinkdamos informaciją. Ir išvada mūsų buvo tokia, kad tai įmanoma padaryti, tačiau vis dėlto veiksmų niekada taip ir nebuvo imtasi. Ir, ir man susidaro įspūdis iš tiesų, kad Europos parlamentas čia galėtų daug ką padaryti, remdamas Eurostato iniciatyvas išmatuoti pajamas iš ūkininkavimo Europos audito rūmai, kaip tik tai rekomendavo e, atlikti galimybių studiją ir, ir iš tiesų kėlė tą klausimą, kas, kas vyksta. Tačiau be abejo trūksta išteklių. Labai dažnai e, taip pat kyla problemų su duomenų šaltiniais, kaip aš jau minėjau. Uh, O kai kurios valstybių narių statistikos organizacijos renka duomenis apie uh, ūkininkų uh, pajamas, kit, kitas, uh, kitas ne, daugelį valstybių narių. Dauguma ūkininkų arba visi nemoka uh, mokesčių remiant susietų su, su jų sąskaitomis. Uh, tačiau jei norėtumėm pasigilinti į e, gerovę, apie e, pajamas pragyvenimui, jeigu norime palyginti ūkininkų e, investicijas, tai turėtumėm taip pat atsižvelgti į, į ūkių atsparumą ekonominiams sunkumams. Kita rekomendacijos rytis susijusi su e, statistika iš FADEN tinklų. Manome, kad nepakankamai stengiamasi e, pateikti vadinamuosius sveikatos perspėjimus remiantis e, statistiką dėl mažiausių ūkių. Ypač žvelgtume į FADEN rezultatus, E, apie smulkiausius ūkius e, statistika yra tik tai iš kelių e, valstybių. Ir daugelis, žvelgdami į, į duomenės, nei, neįvertina to. Taip pat galima, aišku, sakyti, kad reikia sužinoti apie mažiausius ūkius, kadangi tokie ūkiai yra. yra reikšmingi kaimo bendruomenėms, kaimo vietovėse, tačiau į faden smulkos ūkiai neįtraukti. Aš E, žinau, visai nesenai Europos parlamentas rengia pranešimą e, skirtą smulkiam ūkininkavimui, e, pusiau natūriniam ūkiui ir ten buvo pasakyta, kad dėl socialinių priežasčių, kraštovaizdžio priežasčių tokie ūkiai labai ir svarbus ir iš tiesų FADEN rezultatuose turėtų atsispindėti tai, kas reikalinga. Taip pat pateikėm rekomendacijų dėl pajamų stabilizavimo programų. Yra buvę pasiūlymų įvairiais laikotarpiais e, dėl tiesioginių papildomų išmokų ūkiams e, kaip, e, kaip atsvarai, nestabilumai. Ir mums regės čia einama e, šiek tiek toliau e, negu mūsų daromos e, išvados ir galbūt geresnis požiūris būtų parengti ūkių vadovus, nuspėti nestabilumą ir tai apimtų mokymus skirtus rizikos valdymui. Nes e, iš tiesų, norint e, mokėti tokius, tokias ciklinės išmokas, reikia labai daug domenų, e, kurių tiesiog negalima gauti ūkių lygmenį. Atsiprašau, atitiklinių išmokų. Ir reikėtų turbūt orientuotis į mažų pajamų e, ūkius ir iš tiesų e, įvairiose šaltiniuose ir mes situojame savo studijoje, sakykim, Junktinėse karalystėje yra atlikta vertinimu, e, kiek kainuoja ta parama mažų pajamų ūkiams. Jeigu, jeigu norima, kad jų pajamos pasiektų vidurkį to regiono. Uh, Ir buvo nustatyta, e, kad e, bendra ta kaina yra kur kas mažesnė e, negu ta parama, kuri dabar skiriama žemės ūkiui JAV. Žinoma, tai E, priklausė nuo per, perskirstimo, nes parama buvo pradėta teikti e, mažom ūkiam, e, mažiem ūkiam, o ne stambiem ūkiam. Ir aišku, tai, tai nebuvo populiaru, kadangi kalbant apie gamybą, stambus ūkiai svarbesni yra. Kalbant apie paramą mažiem ūkiam, pagal dabartinę sistemą mes galime įrodyti, kad ūkio dydis yra lemiamas e, kintamasis, kalbant apie pajamų lygį, tai atrodytų, kad strategiškai ilgojo laikotarpiu geriau būtų e, skatinti ūkius aukti arba aukti plotų arba verslo prasme ir tai reikštų e, diversifikavimą veiklos. Ir smulkus ūkiai gali gerinti savo ekonominės perspektyvas, sadindami savo, stiprindami savo įgūdžius, investuodami į žmogišką kapitalą. Na ir paskutinis mano pastebėjimas būtų toks. Remiantis ataskaitos rezultatais e, galime pasakyti, kad e, žemės ūkija yra sričių, e, kur ūkiai būtų daugiausiai orientuoti į, į rinką, o ne subsidijas. Ir tokie sektoriai, tokiems sektoriams geriausiai ir sekasi. Todėl rekomenduojame gyvendinti politiką, kuri didintų dalyvavimą uh, E, rinkoje. Būtent tokia politika turėtų būti e, remiama. Ačiū, ačiū uždėmesi. Merci. Dėkoju už prezentaciją. Šis pranešimas tikrai vertas e, diskusijų prieš jas pradedant, norėčiau suteikti žodį ponui Ajotis DG Agre atstovui. Jis pristatys DG Agri požiūrį. Atsiprašom, negirdime kalbėtojo.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 Dėkoju pirmininkė už e, man suteiktą galimybę trumpai pakomentuoti e, šį, šią ataskaitą ir tyrimą. Norėčiau padėkoti už e, būtent e, šią, šią prezentaciją, e, statistinių duomenų pristatymą. E, DG Agri veikia šioje srityje. Norėčiau paliesti vieną klausimą, kuris iškeltas taip pat ir prezentacijoje. E, ūkio, e, ūkio klausimas yra iškeltas, bet šeimos ūkio pajamų klausimas e, nesulaukė pakankamai dėmesio iki šiol. Reikėtų skirti dėmesio būtent ir šeimos ūkio pajamoms e, dėl makroekonominio sumetimų. Yra priemonių, kaip galima skaičiuoti šeimos ūkio pajamas valstybėse narėse, bet e, valstybės e, narės kartais tam priešinasi. Tiesiog šeimos ūkio pajamų klausimas yra susijęs su mokesčių klausimais, tai yra nacionalinė atsakomybė. Ar akademikas vykdydamas, akademinio pasaulio atstovas vykdydamas tyrimą atsižvelgia į šeimos ūkio pajamas ar ne, tai nedaro, tai nedaro jokios įtakos jo studijų, studijos rezultatams. rezultatams. Bet e, pačiai šeimai tai daro įtaką būtent e, atlyginimas, tos e, pajamos uždirbamos šeimos ūkija. Mokesčių sistema, apmokestinimas iki šiol vis dėlto yra nacionalinė kompetencija. Kalbant apie BŽUP, e, ūkininkų atlyginimas, e, pajamos e, vis dėlto turi būti svarbus BŽUP. Ir duomenys, kuriuos mes gauname, parodo, e, kad vis dėlto tos pajamos yra svarbios. Tie duomenys yra gaunami, pavyzdžiui, iš ūkio apskaitos duomenų tinklo. Žemės ūkis taip pat yra 50 procentų sektorius, tai reiškia jis susijęs su e, žemės naudojimu, aplinkos saugos veiksmais, e, klimato kaitos pasiekmių švelninimo veiksmais. Mes e, per metus gaunam informacijos, bet reikia jos dar daugiau. Žemės ūkis yra taip pat 100 procentų sektorius, tai yra susijęs su maistu, kurį mes visi vartojame ir atsiranda didelių e, spragų tarp e, maisto grandinės elementų ir problemų. Ir reikia išsiaiškinti tai, kas vyksta mums Mums taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad žiūrint iš platesnės politinės perspektyvos, į žiūrint į tai, kaip pasikeitė bendroji žemės ūkio politika per metus ir koks yra dabar jos akcentas mes turime galvoti, ar reikia e, daugiau dėmesio skirti gamybos pajėgumams kaip ES, ar geriau galvoti apie tvarų gamtos išteklių naudojimą, ar galbūt siekti geriau užtikrinti e, teritorinę pusiausvę, prisidėti žemės ūkiui prie augimo ir darbo vietų kūrimo. Taigi nebūtinai pagal e, naują statistiką namų ūkių pajamos yra didžiausias prioritetas. Tai yra statistika susijusi su balansu žemės panaudojimu, E, augimu maisto grandinėje. Mes e, idealiame pasaulyje galbūt galėtume gauti visą įmanomą informaciją, bet E, ir šeimos, informacija apie šeimos ūkį e, gali būti taip pat vienas iš tų šaltinių, tačiau mes negyvename dėlėme pasaulyje, yra statistikos sistemoje daug spaudimo problemų, nes mažinamas finansavimas valstybėse narėse ir mes turime suprasti, kad pagrindinė informacija apie balansą, apie pasiūlę paklausą e, pagrindiniams prekiams žemės ūkio ar žaliavoms, E, žemės panaudojimo statistika, klimato veiksmai, tų duomenų mums dar kol kas trūksta ir dabar mes pirmiausia kreipiame dėmesį į tai. Galiausiai pasakysiu, kad neturėtume pamiršti, jog e, ką ta informacija mums besakytų, mes turime iš perspektyvos ją žiūrėti. Yra labai daug kintamųjų, tarp valstybių narių yra didžiuliai skirtumai. E, apie F EDN statistiką matėme paskutinę lentelę, bet galbūt reikėtų ją pateikti pačioje pradžioje ir matome, kokie didžiuliai ten skirtumai atsispindi. E, dabar keletas pavyzdžių. 1,7, 1,8 eurų už valandą kai kuriuose šalyse toks yra atlygis, iki 23 eurų per valandą. E, Danijoje, Švedijoje tris kart didesnis yra atlygis valandinis negu Bulgarijoje, Rumunijoje už hektarą nuo 20 eurų už hektarą Latvijoje, Estijoje iki 640 eurų Danijoje. Ir taip pat, taip pat e, šeimų ūkių pajamos. Kai kuriuose šalyse e, pajamos e, yra didelės ten, kur yra didelė skola. Ir mes turime galvoti, kokios mums reikia informacijos tam, kad mes galėtume įvertinti, kaip veikia bendroji žemės ūkio politika. Ir uh, tai yra susijęs su platesniais tikslais. Dar kartą pakartosiu, kad tai yra uh, uh, kur kas labiau susijęs su ž, ūkių pajamomis, ne namų ūkių pajamomis ir su teritorinė pusiausvyra ir su platesnė pusiausvyra. Dėkoju už jūsų paaiškinimus. Taigi dabar galėsime aptarti šiuos klausimus. Jau yra paprašusių žodžių, žodis ponui Ruopiai. Ačiū. Iš tikrųjų, manau, kad labai svarbi tema, labai <clears throat> svarbus pranešimai ir pristatymai ir tai praktiškai yra na, tiek nacionalinių e, institucijų, tiek Europos institucijų darbo kaip ir įvertinimas ir rezultatas. Iš tikrųjų, kokią mes turim situaciją pajamų, kokią situaciją turim grinųjų pajamų, neto bruto, apie ką nebuvo kalbėta, tai ir e, rodo, kaip atskirose šalyse gyvena būtent šitas sektorius. E, lygiai taip pat manyčiau, kad e, e, kai kurie dalykai neįvertinti, kuriuos reiktų įvertinti. Pavyzdžiui, už 13 metus Lietuvoje buvo padarytas tyrimas ir skaičiai buvo labai įdomus, kad kaime, reiškia, gyvenančių žmonių pajamos maždaug pusantro karto skiriasi mažesnės yra negu miesto žmonių pajamos. Ir nedarbas kaime yra beveik du kartus didesnis negu mieste. Tai praktiškai kaime e, ten biudžetininkų, mokytojų, gydytojų atlyginimai kaime ir mieste jie beveik tokie patys. Tai reiškia, ūkininkų ir verslininkų pajamos kaime yra daug mažesnės negu mieste. Labai dažnai yra lyginama būtent e, ūkininkų pajamos su kitais sektoriais, e, nevertinant tai, kad ūkininkų pajamos yra bruto, o kitų pajamos yra neto. Ir čia labai svarbu šitą palyginimą e, pakeisti, nes, e, e, reiškia, ūkininkas gavęs pajamas turi tiesioginės išlaidas į savo ūkį, o, reiškia, verslas sumokėjęs mokesčius, jau jo pajamos yra jam asmeniniam praktiškai naudojimui arba investicijom ir taip toliau. Tai čia yra principinis dalykas, ką mes turim pakeisti, nes kitaip mes nesusikalbėsim. Tada gaunasi, kad ūkininkas gauna milijoną pajamų, ten, sakykime, reiškia didesnis, o jo išlaidos yra apie ten 8-900 tūkstančių ir jam lieka tik 10 procentų nuo tų visų pajamų jo asmeniam naudojimui ir tuo yra spekuliuojama atskirose valstybėse ir čia manau, kad mūsų pareiga būtų e, kaip komiteto būtent tokį signalą nusiųsti komisijai e, kad e, šitą reikia būtinai kuo greičiau sutvarkyti, tai turbūt mūsų visų yra interesas. Antras dalykas, ką aš norėčiau paklausti iš e, pranešėjų, vis dėlto kainos būtent valstybėse narės jos labai panašios yra. Nu, gal skiriasi kai kuriuose srityse 10, 15, 20, 30 procentų, bet išmokos, parama tiek e, europinė, tiek nacionalinė skiriasi kartais ir 3, ir 5 kartus. Tai kiek veikia, kiek įtakoja, e, reiškia, būtent e, europinė ir nacionalinė parama į, reiškia, ūkininkų pajamas. E, daug įtakoja, mažai įtakoja pagal atskirūkį. Ir dar labai svarbus dalykas, kas nebuvo pranešime pasakyta, labai skirtingos savikainos atskirose šalyse. Tiek e, bankų paskolos, e, tiek, sakykime, reiškia energetika skiriasi, tai irgi e, turėtų būti susiję pajamos su, su savikaina, nes kitaip mes neaišku, ką lyginam. Dalykus turim e, lyginti e, e, palyginamai dalykus. Tai galbūt būtų tokie mano komentarai. Ačiū. Oui, merci, Dėkoju ponui Ropiai. Taigi dar yra devyni paprašę e, žodžio asmenys. Norėčiau paprašyti kalbėti ne ilgiau negu po dvi, tris minutės. Dabar žodis ponui Des. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti abiems pranešėjams. Šie duomenys tikrai labai įdomus. Prieš 50 metų pradėjau rūpintis žemės ūkiu ir sekiau e, pokyčius. Labai sunku palyginti pajamas e, žemės ūkio sektorė, todėl kad situacijos labai skiriasi. Ir e, būtina pastebėti, kad vidutiniškai pajamos padidėjo, bet metų bėgėje jos vyruoja. Bavarijoje mes turime statistinius duomenis ir visgi matome, kad skirtumai dideli. Norėčiau paklausti, ar jūsų vertinime yra atsižvelgiama taip pat ir į įmonės vadovo kvalifikaciją? Todėl, kad gali būti tokių įmonių, kaip kad pavyzdžiui mes įmonės, kurių yra Bavarijoje, kur atlyginimas pajamos labai skiriasi E, nors ir gyvūnų laikoma tiek pat. Tiesiog tos pajamos priklauso kartais nuo e, vadovo kvalifikacijos. Taigi norėjau paklausti, ar jūs analizavote, e, ar kvalifikacija daro, įmonės vadovo ar savininko kvalifikacija daro įtaką pajamoms. Aš lankiausi pietinėme Tirolyje, buvau ten atostogose ir pastebėjau, kad ūkininkų situacija ten yra ganėtinai gera. O kodėl jūs tamsiai žaliai nudažėte tą e, zoną jūsų prezentacijoje? Na, žinoma, tai yra kalnuota vietovė, kalnuota teritorija ir e, ten yra auginami vaisiai bet be turizmo nežinau, kaip jie išgyventų. Taip pat dar norėčiau kai ko paklausti. Ar jūs žinote, kad e, praėjusio amžiaus e, ne dešimto dešimtmečio pradžioje vienas e, tyrėjas pasakė, kad jis tyrė, kokį poveikį daro žemės ūkis visai visuomeniai. Jis teigia, kad daug daugiau, daug didesnį į poveikį daro, negu kad mes išmokame jiems paramos išmokų. Taigi, žemės ūkis um, yra labai pozityvus veiksnys, labai svarbus mūsų visuomenėje. Žodis ponui Tarabelą. Dėkoju pirmininkė. Na, klausydamasis prezentacijos vis dėlto turėjau šiek tiek abejonių, ar tai e, yra tikrai akademinis požiūris. Labai sunku analizuoti skaičius, panašius skaičius. Bet išvadose pono Hill aš e, su susidomėjimu išgirdau apie rizikos valdymą, kontraciklišką poveikį norėčiau paklausti, ar ateityje BŽUP, galbūt BŽUP jau nebus, ar išliks hektarui galbūt skirtos kažkokios pajamos ir ar bus numatyta maksimali pagalba, kalbant apie kontraciklišką pagalbą. Manau, kad jeigu 17 metais analizuosime 14-15 metų situaciją, pamatysite, kad e, pajamos e, e, labai sumažėjo. Tas kontracikliškas elgesys galbūt tikrai galėtų padėti išlaikyti norimas pajamas. Taip pat 15 ir 23 iliustracijoje matėme, kad 2008 pajamos sumažėjo, taigi reikėtų tų kontracikliškų priemonių. Na ir dar dėl rinkos krypčių, orientavimos į, kryp, į rinką. Aš noriu paklausti, apie kokią rinką jūs kalbėjote, ar tai yra pasaulinė rinka, ar tai yra vietinė, regioninė rinka. Pavyzdžiui, orientuojantis į rinką, Dabar, jeigu kalbate pavyzdžiui apie Vokietiją, ten, apie e, Daniją, ten pajamos išaugo, bet mažėja ūkininkų. Ir didelės, e, dideli ūkiai yra labiau pramo, pramon, pramoniniai. Pusė Danijos e, ūkių yra daug investavę, bet jau beveik ant bankroto ribos. Aš kalbu, pavyzdžiui, apie pieną, pieno sektorių. E, na ir pavyzdžiui, Belgijoje 24 procentais per metus sumažėjo pajamos žemės ūkija, pieno srityje, todėl kad labai išpopuliarėjo pieno milteliai. Mes eksportuojame pusę savo pieno produkcijos, na, o e, Italijoje sumažėjo tik 14 procentų. E, Taigi aš noriu paklausti, apie kokią rinką jūs kalbate. Ar jūs rinkate, kalbate apie pasaulio rinką e, ar apie Europos e, rinką? Nes nereikėtų pamiršti taip pat ir pridėtinės vertės, papildomus naudos. Na, dar kalbant apie tą rinką, ar jūs leistumėte rinkai kaip ir vystytis e, savaime, ar reikėtų kažkokios reguliavimo politikos? Nes dabar, pavyzdžiui, pieno nu, gamyba jau išaugusi 4 procentais, pavyzdžiui, Europoje jau jį išaugo, nors dar kvotos nebuvo pasibaigusios. Per metus pusantra, pusantro 2 procentus pieno gamyba pasaulyje auga. Kaina pasaulyje vis dėlto turėtų pieno sumažėti. Uh, Ką Jūs manote, ar nereikėtų kažkokių reguliavimo mechanizmų, gamybos reguliavimo mechanizmų vėlgi tam, kad galėtume išvengti krizių ir neturėti jų spręsti tik, kai jau jos atsiras? Dėkoju, dabar žodis ponai Dantan. Dėkoju pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pasisakusiems asmenims. Šis e, tyrimas tikrai labai įdomus. Mes palyginome e, pajamas ir neapyvartą. 85 e, e, puslapyje buvo e, pateikta lentelė ir mes mm, manome, kad reikėtų daugiau atkreipti dėmesį būtent į tą iliustraciją. Todėl, kad joje kalbama ir apie viešąją pagalbą. Iš tikrųjų, be ŽUP tikslai yra užtikrinti pajamas ūkininkams žemės ūkio sektorija, bet be ŽUP tikslas taip pat e, e, ir užtikrinti, kad tos pajamos atitiktų, būtų kuo arčiau tuos vidutinį, vidutinių pajamų apskritai ir reikėtų susijęti su būtent vidutinėmis kiekvienos valstybės e, asmens pajamomis. Ir taip galėtume užtikrinti, kad ūkininkai geriau gyventų e, visose valstybėse narėse. Aš nežinau, ar galėtumėte galbūt įtraukti ir tokį pasiūlymą jūsų tyrimą. Dėkoju. Fos, ponas Fosikoski. Vaitsakovskis. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti mūsų svečiams būtent už labai įdomią analizę. Tikrai buvo pateikta labai daug e, įdomios informacijos, jas išvelgdami mes galime geriau vertinti, kokia yra ūkininkų situacija Europoje. Na, e, peržvelgdamas e, šią informaciją, matau, kad yra didelis skirtumas tarp pajamų, tarp senosios Europos ir tarp naujosios Europos. Aš dirbu čia jau 11 metų ir visą šį laikotarpį po ES plėtros, kai išsiplėtė Europa, Lenkija buvo ES jau 11 metų ir pastebėjau, kad um, skirtumai pajamose, pajamų skirtumai yra didžiuliai. Yra didžiuliai skirtumai būtent tarp 15 senųjų ES narių ūkininkų pajamų yra ir naujųjų narių kurios įstojo po 2004 metų arba 2004 metais Ten, kur matote geltonai e, pažymėtos e, mažiausias pajamas žemėlapyje, tai yra būtent naujos valstybės narės. Matome, kad e, pajamos labai skiriasi nuo senųjų narių. Mūsų prioritetas turėtų būti ir mažinti tą skirtumą. Europos Sąjunga turėtų mažinti atskirti vystime, išsivystime. Deja, iki šiol to nedaroma. Aš manau, kad kai mums bus pateikta informacija e, apie pajamas po 2012 metų, tas skirtumas bus dar didesnis. Taigi, manau, kad labai svarbu, kad mes reikalautume vienodų e, tiesioginių išmokų Europos Sąjungoje. Čia buvo jau diskutuojama gana išsamei apie e, šį klausimą, bet kol kas didelių pokyčių šioje srityje nebuvo. Mm, pokyčiai iki šiol buvo tik nedideli kosmetiniai. Tam, kad tos išmokos būtų šiek tiek e, vienodintos kaip ir galime teikti, kad e, egzistuoja dvi skirtingos Europos, kai kalbame apie tas išmokas. To negalime pateisinti kalbėdami apie ūkių struktūrą nes iš tik, ir dydį, nes iš tikrųjų didžiausia ūkė yra Čekijoje, o ten e, pajamos e, net nesiekia vidurkio Europos, senųjų Europos šalių vidurkio. Taigi, baigdamas, Norėčiau pabrėžti būtinybę skirti dėmesį toms e, naujoms valstybėms 12 naujų valstybių, kurios kuriuose pajamos yra daug mažesnės, turėtume dėti pastangas tam, kad situacija pasikeistų. Tai da, turėtume daryti diskutuodami apie naują BŽUP ir e, naują finansinę perspektyvą. Dėkoju. Pone Dančyla. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju Jums už pasisakymą. Ačiū abiems svečiams. Buvo labai įdomu išklausyti jūsų pasisakymo apie ūkininkų pajamas. ES dvi pastabos, papildomai prie to, kas sakė kolegos, kuriems aš beje pritariu. Vienoje iš skaidrių jūs parodėte pasiskirstimą tarp e, gamybos ir subsidijų ir sakėte, kad subsidijos e, nerodo, nevaidina labai svarbaus vaidmens. Tačiau yra šalių, kur ūkininkai priklauso nuo subsidijų, ypač e, ten, kur egzistuoja labai mažiukė arba natūriniai arba pusiau natūriniai ūkiai. Ir manau, kad e, yra ryšys tarp paramos ūkininkams ir jų e, pajamų. Jūs taip pat sakėte, kad pokyčiai Rumunijoje ir Bulgarijoje nebuvo labai uh, įspūdingi ir kad subsidijos yra labai nedėlės, o tai atsispindi ūkininkų pajamuose. Aš taip pat norėčiau dar kai ką pasakyti. Jūs išanalizavote pajamas iš ūkininkų veiklos ir sakėte, kad E, keletą metų kai kurie ūkiai gavo neigiamas pajamas ir jūs e, paaiškinote, e, kaip jie išgyveno, iliustruodami tai, kad jie turi papildomų pajamų. Ar gali būti kitas tyrimas, kur būtų įvertinta ūkininkai ir jų pajamos, kur jie gauna tik tai iš ūkininkavimo pajamas, nes neužsima absoliučiai jokia kitokia veikla, o tokių knygų yra. Ponas Lozu. Dėkuoju, pirmininkė. Labai trumpai e, priešingai nuo jūsų, kur jūs, kur jūs kalbėjote taip ilgai, labai daug priešnekėjote tuščių žodžių, jūs tikrai e, kalbate, tarsi palaikytumėte e, didįjį verslą. Ir e, iš tikrųjų reikia kalbėti apie šeimų ūkius ir mane e, daug kas iš jūsų žodžių tikrai šokiravo. Sandra. Dėkoju, pirmininkė. Keletas pastebėjimų. Man atrodo, kad kai uh, visos e, pajamos yra įtraukiamos ir atliekamas palyginimas, tuomet iškraipoma realybė. Nebematome, kokios yra ūkininkų pajamos iš tiesioginės jų veiklos. Ir dėl e, ūkių pajamų reikėtų pasižiūrėti, kiek uh, kokią dalį e, tų pajamų, kurios nėra iš ūkinės veiklos, ūkininkai skiria tam, kad galėtų išlaikyti savo ūkį. E, nes e, šiaip žinome, kad kainos žemės ūkio produkcijos yra labai sumažėjusios. Tos kainos, kurias gauna gamintojai, taip pat e, parama tie e, veiksniai nesispindi deramai. Man atrodo, kad reikia pasižiūrėti į paramos paskirstimą. Pasižiūrėkime į mano regioną Galiciją. E, labai nemažai pelninkystės ūkių už 18-20 e, už litrą tiek gauna už savo pieną. Ir jūs sakote, kad reikia padidinti ūkių dydį ir išlaikyti e, smulkius ūkius. Tai yra tarsi prieštaravimas. Jeigu gamyba bus koncentruojama didesniuose ūkiuose, tai mažie išnyks. Man atrodo, kad viskas aišku kaip diena. Ir jūsų išvados tarpusavė prieštarauja mano nuomonę. Dabar ponas Feran. Dėkuoju, gerbiami kolegos. Išklausėme pasisakymo ir tai tarsi parodė dar kartą tai, ką mes visi e, žino, bet e, mes nepakankamai išanalizavome pajamų mažėjimo priežastis ūkininkų, o tas mažėjimas yra vis didesnis, vis aiškesnis ir reikia padaryti išvadas. Galima pasakyti, kad e, E, didžia, didieji e, skirstytojai, e, centrai didieji iškraipo labai kainas. Matome, kad 13 metais ūkių pajamos vidutinės mažėjo, mažėjo 25 tūkstančiais ir taip pat yra E, labai kenčia maži ūkiai. E, žemės ūkio krizė labai yra e, rimta Prancūzijoje, galvijų augintojai, keulių augintojai nu, nukentėjo, pavyzdžiui, jų pajamos tarpus sumažėjo ir e, baigdamas norėčiau pasakyti, kad e, kodėl mažėja pajamos, atsakymas yra labai aiškus todėl, kad socialinė ir fiskalinė harmonizacija neįvyko. E, Dar vienas labai neigiamas veiksnys yra darbuotojų komandiravimo direktyva. Ir matome, kad kviečių kaina mažėja ir gamintojai e, turi pardavinėti už kainą žemesnę negu gamybos e, sąnaudos. Dar prisiminkime Rusijos krizę Ir e, pirmininkė prieš keletą savaičių jūs kalbėjote apie tai, kaip JAV vyriausybė padeda savo ūkininkams ir kaip europiečiai padeda e, savo ūkininkams. Europa ir man atrodo, kad jav padėtis yra kur kas geresnė ir galime pasakyti, kad šiandien mums nereikia daugiau Europos. Mes turime nepamiršti mūsų ūkininkų, kurie nori ne tik tai e, subsidijų, bet ir reguliavimo. Dabar ponas Kuzmiuk. Ačiū pirmininkė. Aš pakartosiu tai, ką sakė ponas Vaičiachovskis, tiksliau pratesiu jos mintis. Jeigu pasižiūrėsime į 38 grafiką 85 puslapyje, e, tai pamatysime ten pajamų lyginimus. Dvylikos šalių grupės ir penkiolikos šalių grupės. Ir matome didžiulį atotrukį tarp pajamų lygmens. 12 šalių grupė atsilieka labai smarkiai nuo vidurkio. Ir tas atotrukis yra, e, kaip suprantu, mūsų svečių paaiškinamas ūkių dydžių skirtumų skirtingose šalyse. Tačiau jeigu skirtumas toks didelis, tai vien ūkių dydis negali būti pagrindinė priežastis, nes kai kuriuose iš naujesnių valstybių narių yra taip pat didelių ūkių, buvo minėta e, Čekija, bet taip pat Rumunija ir Bulgarija galima paminėti, nes ten e, vyrauja didesni ūkiai Norėčiau e, jūsų paprašyti, kad galėtumėte papildomai paaiškinti, kodėl egzistuoja toks didžiulis skirtumas. Galvojant apie tai, kad ūkio dydis nėra vienintelis pakankamas paaiškinimas. Toliau skirtingas e, paramos lygis, tiesioginės išmokos, tai nėra kaltinimas jums, tačiau klausimas gal skirtas labiau Europos komisijai nes e, tai gali būti aiškiai pastebėta naujoje finansinėje perspektyvoje, reikia į tai atsižvelgti. Dėkuoju. Ponas Kuderis. Ponas Vudas. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti svečiams už e, pasisakymą ir pasakysiu keletą pastebėjimų Tai yra ne tik šio tyrimo problema, bet jame taip pat jį matyti. Jūs, atrodo, sustojote 12 e, metais, bet realybė dabar yra kitokia, bent jau pernai daug kas pasikeitė ir tai galėjo pakeisti jūsų pristatytą situaciją. Tačiau e, dar norėčiau e, pakalbėti apie smulkius ūkius, smulkius namų ūkius ir sakote, kad jie gali išnykti. Jūs sakėte taip pat, kad kai kurie iš jų turi kitus pajamų šaltinius gerai, kad tokie egzistuoja galimybė, tačiau komisija turi labai atskirai žiūrėti tuos dalykus, nes ne visuomet ūkiai turi galimybių papildyti savo pajamas iš kitos veiklos. Komisija turėtų e, sieks siekti išlaikyti tokius ūkius? Ar yra techninių galimybių tokiems ūkiams e, vystytis, aukti? Kartais yra fizinės sąlygos, kurios neleidžia joms to padaryti. Kita vertus, pastebėjau, kaip ir kiti kolegos iš rytų Europos, bet tai nėra kažkoks priekaištas jums metamas, kad mes turime suvokti realybę Jeigu mes jos nesuvoksime, tai problemos neišspręsime. Ir ta realybė yra tai, jog egzistuoja skirtumas tarp subsidijų skiriamų valstybėms narėms. Yra skirtumas tarp 100 ar 500 eurų už hektarą. Ir negalima gyventi vienodomis sąlygomis, jeigu gauni 100 ar 500 eurų. Taip pat nepamirškime, kokia pieno supirkimo kaina, žinoma, pavyzdžiui, Rumunijoje 10 euro centų. Ir jeigu kalbėsime už, apie kūro kainas, jos kur kas aukštesnės Rumunijoje negu e, kitose šalyse. Dar ne, prisiminkime, e, prisiminkime Rusijos embargą. Reikia atsižvelgti į kai kuriuos elementus ir jeigu mes suprasime, e, E, tuos veiksnius, kitus, tai galbūt išspręsime problemą, kitaip mums nepavyks. Ačiū. Si, Buda, donc, avant de, de donner la parole à nos intervenants pour... Prieš suteikdamas uh, žodį mūsų svečiams, aš paklausiu komisijos atstovo, ar jis nenorėtų papildyti savo pastebėjimais diskusijos. Uh, Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Uh, Tačiau buvo komentuojama apie duomenis ir informaciją, rėmėsi mūsų darbo, susitelkė į tam tikrą informaciją ir tai darant e, galima tam tikrą painiavą. Trumpai paminėsiu tris dalykus. E, pirma buvo paminėtos prieš ciklinės priemonės e, ir, ir jų poveikis dirbame toje srityje ir turim pasakyti, kad turime pirmasias išvadas, greitai matysite rezultatus, vienas iš įdomių elementų. Uh, uh, remiantis to, kaip kinta ūkių pajamos ir ES ir, ir JAV. Na, e, e, tai faktas, kad JAV ūkių pajamų sviravimai didesni e, negu Europos Sąjunga, nepaisant anticiklinės paramos, o rezultatas turėtų būti priešingas, kas siekiam greitai pamatysite lyginamus rezultatus, tai, tai jau skelbiama viešai. To, toliau, subsidijų legmens ryšys su bendra situacija. Uh, Na, tai, mm, tai girdėjome, minint e, kainas, e, geriau subsidijų lygį palyginti, e, siejant tai su žemės kaina, kadangi subsidijos, tiesą sakant, siejasi su um, žemės derlingumus ir, ir žinome, kad valstybėse narėse žemės kaina labai uh, skiriasi ir uh, tai dar vienas rytis, uh, kur didelis skirtumai tarp valstybių narių įstatymų ir tai turi įtakos uh, E, turi įtakos taip, e, tam, kaip gyvena ūkininkai, tai siejasi su, pavyzdžiui, pavėldėjimu, sutarčių sudarimu ir taip toliau. E, toliau yra ir kitų skirtumų tarp valstybių narių. Nereikia išskirti vien tik tai naujų ir senųjų valstybių narių. Po dešimties narystės metų reikia keisti terminologiją, yra reikšmingų skirtumų tarp valstybių narių, tačiau ką, ką labai svarbu turėti galvoje, tai ką lyginame. Ir negalime paimti vieno skaičiaus Ir e, pavyzdžiui, e, nuoma, hektaro nuoma, nuoma ir, ne, ir, ir, ir grįsiu tuo savo politikos, kiek kainuoja pasiskolinti a, e, iš, iš bankų ir, ir, ir nuoma, ir, ir gamyba skiriasi, viskas skiriasi. Vienas iš įdomių, įdomių dalykų yra tai, kad iš tiesų pajamos pastaraisiais metais labiausiai auga naujosiuose valstybėse narėse ir iš tiesų a, e, tai išplaukia iš didelės dalies tos informacijos, kurią mes pateikėm. Dėkui. <coughs> Pardon, merci. Dėkoju. Suteiksim žodį penkioms minutėms. Many comments. Ačiū už visus išsakytus komentarus, jie labai detalūs, apima tiek daug dalykų, kad, e, kažin, ar galėsime dabar atsakyti į, į visus e, pastebėjimus, tačiau su, su džiaugsmu galėsime pateikti atsakymus e, raštu, jeigu bus tokia galimybė. Uh, Na, e, turbūt yra esminių dalykų, e, kurių turėtumėm nepamiršti. Pirmiausia, turime suvokti ekonominę realybę žemės ūkyje. Ta jau sakiau iš pat pradžio. Tai yra ūkio šaka, kur dėl esminių ekonominių priežasčių daromas ir jaučiamas spaudimas e, sąnaudoms ir, ir kainoms žemės ūkio restruktūrizavimas, e, mažų ūkių skaičiaus mažėjimas, e, e, ūkių, ūkių stambėjimas, didelis stambių ūkių augimas, tai iš tiesų yra atsakas į tą spaudimą, rinkos mechanizmo atsakas į tą spaudimą. Tai visada vyko ir vyks. Ir turime nepamiršti tų fundamentalių ekonomikos jėgų, kurios čia ir veikia. mes negalime jų sustabdyti. Jeigu, jeigu norėtumėm tai padaryti, tai kiek reikėtų skirti žemės ūkio paramai. Tiesiog būtų neįmanoma skirti pakankamai išteklių, e, kad, kad būtų galima sustabdyti tą, e, tą poveikį e, kaštų kainos spaudimo. Antra, rezultatuose pastebime labai dažnai, kad ūkio dydis uh, labai reikšmingas apsprendžiant ūkio pajamas. Nes, aišku, galima sakyti, kad e, smulkos ūkiai yra e, svarbus socialinių požiūrių, bendruomenėms svarbus, e, aplinkos požiūrių svarbus. Žinoma, kad tai svarbu yra, bet dydis taip pat yra svarbus. Mes turime išskirti čia trum atsaką trumpuoju laikotarpiu, taktinį atsaką, kalbant apie pajamas ir e, strateginį labiau ilgalaikį požiūrį. Ir tai būtų sprendimas, kuris leistų smulkiem ūkiam aukti. Ir kad tie ūkininkai nebūtų nuolatos priklausomi nuo žemės ūkio kaip vienintelio pajamų šaltinio. Kitaip tariant, mes e, turime skatinti diversifikaciją. Tai nereiškia, kad e, žmonės negali gyventi ūkiuose, kaime, e, mažose ūkiuose, tačiau jie ten, ten negyvens vien tik, tai, vien tik tai tam, kad turėtų pajamas vien tik tai žemės ūkio. Na, buvo uh, išsakyta pastaba dėl anticiklinio mokėjimo, aš sutinku su tuo, čia labai daug privalumo. Kas mane neramina, tai kalbant apie tai anticiklinius mokėjimus, tai pirmiausia, ar tai techniškai įmanoma ES, JAV ir Kanadoje tokie mokėjimai techniškai įmanomi, kadangi ūkininkai pildo mokesčio ataskaitas ir tuo galima e, remtis, skiriant išmokas. Ir žinote, kad PPO e, taisyklės anticiklinės išmokos leidžiamos tik tai tuo met, jeigu galima uh, E, įvertinti e, paskutinių trijų ar penkerių metų laikotarpio e, pajamas ir palyginti tai su paskutinių metų pajamomis. Ir tada išmokas galima skirti remiantis tuo atotrukiu pajamų E, paramos metų ir ankstesnio laikotarpio. Tai čia labai techninių dalykų daug yra. Ir e, man kyla e, toks būkštavimas, kad, kad čia ar tai įmanoma. Ir kitas dalykas, ar strategiškai tai teisinga daryti. Ar nebūtų geriau skatinti ūkininkus taikyti kitus mechanizmus ir būti labiau nepriklausomais valdant riziką. Žinoma, yra daugybė, tarkim, gamtinių nelaimių, kai galimos išmokos leidžiamos, tačiau čia turi, turi būti diskusijos dėl atsakomybės pasidalymo. Ir paskutinis pastebėjimas pirmininkė ar mums reikia informacijos ar, apie ūkininkų šeimų E, ūkių e, pajamas. E, iš tiesų, čia kalba eina apie prioritetus. Čia kalba eina apie taip pat aplinkosaugos klausimus, žemės ūkio vaidmenį tame. Uh, tačiau yra bendras nerimas dėl e, gyvenimo e, lygio žemės ūkio, tai iš tiesų reikia patikimos statistikos, kad būtų galima pasakyti, kad e, gyvenimo standartas yra, yra panašus palyginti su kitur gyvenančių, tarkim, žmonių, kitą veiklą užsiemančių žmonių ir taip pat reikia, reikia pavyzdžių ir tikslingesnės param, paramos, kai, tarkim, vienas dalykas yra nustatyti, kam, kam reikia paramos ir atskirti nuo tų ūkininkų, kurie diversifikuojasi ir turi uh, kitų pajamų, ne tik iš ūkininkavimo. Dėkui. Dėkoju. Aš lauksiu taip pat ir jūsų atsakymo raštu, komentarų raštu būtent į uh, tuos klausimus, kuriuos išgirti šiandieną. E, mums labai svarbus, svarbi ši informacija susijusi e, su e, ūkininkų pajamomis ES. Dėkuoju Jums už šį pristatymą. Dabar nieko nelaukdami perikime prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra ponios maginės ataskaita, kuri yra skirta nesažiningos priekybos praktikai maisto produktų tiekimo grandinėje. Prieš suteikdamas žodį pranešėjai, aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad mes esame susijęs komitetas analizuojant šį dokumentą ir jeigu norime, kad imko atsižvelgtų į mūsų nuomonę, mūsų pakeitimai turėtų būti pateikti prieš rugsį. Prieš 18 ne, e, pakeista data 22 diena dabar. Rugsėjo 22 diena, 18 valanda yra būtent tada, iki kada galima atsiųsti tuos e, pakeitimus. Pone Maginės būtent su mumis bendradarbiauja, bendradarbiauja su kitu komitetu. Taigi mes turime išimtinę kompetenciją antros dalies trečiai pastraipai ir turime pasidalinamąją kompetenciją e, pirmai e, daliai įžangai ir šeštai daliai išvadoms. Manau, kad ponia Maginės dabar pristatys visus šiuos aspektus. E, nu, nuomonė turėtų būti patvirtinta lapkričio mėnesį. Imko e, ją aptarinės, ją tvirtins e, biržia, gruodžio mėnesį. E, plenarinėje sesijoje. Dėl šio dokumento turėtų būti balsuojama e, e, sausio mėnesį, bet dar apie dar data bus nustatyta. Pone Maginės. Ačiū pirmininkė, ačiū už jūsų įžangą. Galiu, norėčiau šiek tiek patiksinti kai kurias techninės detalės, kurias pristatė pirmininkas. Dėl procedūros Mes kovojame ir norėčiau padėkoti kolegoms, kurie padėjo mums užsitikrinti tą e, ryšį su Imko komitetu, rengiant pranešimą. Jie dabar turės tikrai atsižvelgti į mūsų Žemės ūkio komiteto e, nuomonę pagal 54 taisyklę. Mes esame e, susijęs komitetas. Taip pat labai svarbu pastebėti, kad mes E, dirbsime dėl klausimų pagal sustarimą su IMKO ir norėčiau dar kartą pakartoti kolegos, kolegams. Pirmoji dalis įžanga ir šeštoji dalis išvados komisijos komunikato. Mes turime bendrą kompetenciją su IMKO. Trečioji pastraipa antrosios dalies tai yra platesnis kontekstas, tai yra mūsų išskirtinė kompetencija, kadangi kalbame ten apie bendrą žemės ūkio politiką. Prašau nepamiršti tų uh, suvaržymų. Uh, kurie mūsų darbė egzistuoja ir taip pat manau, kad reikėtų naudoti terminus kaip žemės ūkis, ūkininkai, pirminiai gamintojai, kad mes galėtume konkrečiai kalbėti šiais klausimais su IMKO. E, mano nuomonė yra labai trumpa, nes egzistuoja apribojimai teksto ilgi, tačiau reikia atsižvelgti į daugelį e, pastabų jūsų rengiant šią nuomonę Mes taip pat turime Džekovič praneš, Jakovič pranešimą Imko ir e, Imko nėra, tiksliau Jackievič rengia pranešimą dėl 11.12 ypač pakeitimų. Imko pranešime reikėtų atkreipti dėmesį į tai, nes Imko nėra vidinės nuomonės dėl paties pranešimo. Nežinau, ar bus balsuojama iš tikrųjų patvir, balsuojant patvirtinti tie pakeitimai, nes Imko nesutarė dėl to, ar reikia stipres veiksnių pagrindinių teisės aktų dėl kovos su nesažininga prekybos praktika. Tačiau noriu atkreipti jūs dėmesį tuos du pakeitimus. Manau, taip pat labai svarbu pasakyti, jog vyko dideli mūšiai tam, kad užsitikrintume, jog mūsų komitetą Žemės ūkio atsidurtume tarsi vienodoje padėtyje suimko. Dėl to mes turime protingai naudotis tuo įgytų statusu e, Žanas Klodas Junkeris yra e, pasakęs pats apie e, praeitą savaitę pieno e, padėtį ir apie maisto dėkimo grandinės problemas. Ir jis kalbėjo apie maisto tiekumo grandinę, atskirus elementus. Mes turime uh, E, kalbėti apie funkcionavimą maisto tikimo grandinės nesažinė praktika ir Žemės ūkio komisaras ponas Hauganas taip pat apie tai kalbėjo praeitą savaitę, vis tik tai jo nebuvo, nes jis e, buvo susirgęs ir komisijos narys Katainenas, e, kai kalbėjo apie 500 milijonų eurų paketą, paminėjo tai, kad reikia spręsti nesažingos priekybos praktikos problemas ir pasiremti kai kurių valstybių narių praktiką. Bus daug diskusijų, šis klausimas aktualus ir mes esame pagrindinis komitetas, kuris susima žemės ūkiu ir turime tos klausimus išlaikyti darbo atvarkė. Dėl nuomonės dabar. Uh, mes užsitikriname dabartinę padėtį dėl to, kad daug dirbome kai kurie iš mūsų daugybę metų ir dėl to jis tapo toks aktualus. Taigi tie, kuriems rūpi šis klausimas, prisiminkite tai, neišleiskime e, savo pozicijų iš e, rankų, bet taip pat būkime apdairus sekime, kas vyksta. Prieš keletą metų mūsų padėtis visai kitokia buvo. Dabar turime tvirtus E, geras galimybės, tvirtą poziciją. Ir septynios pastraipos yra labai trumpos mano nuomonėje. Man atrodo, šeštoji gali sukilaukti daugiausiai diskusijų, nes ten sakoma, kad reikia pagrindų teisės aktų kovoti su nesažininga prekybos praktika. Aš kalbėjau su Belgijos e, ūkininkų organizacijomis, jie kalba apie savanorišką elgsenos kodeksą, žinome, kad atskiros valstybės narės yra kai ką padarė. Ispanijos kolegos galbūt e, pristatys e, šį klausimą, jungtinės karalystės atstovai, bet penktoje pastraipoje taip pat sakoma, kad egzistuoja skirtingos mintys valstybės narėse ir galbūt reikėtų daugiau koordinavimo ES lygmenių. Priežastis, kodėl šis pranešimas yra svarbus ir kodėl aš akcentuoju šį klausimą E, kai buvo kalbama ką tik tai apie ūkių pajamas, išvadų tvirtų nepasiekėme, bet bent jau pamatėme, kad pajamos yra labai nevienodos. Taigi ūkininkų pajamos atkeliauja iš trijų šaltinių - rinkos, e, kainos už importą ir trečias dalykas - parama pagal bendrą žemės ūkio politiką. Mes žinome, kad biudžetinis spaudimas yra tai paramai ir e, rinkos, e, rinkos yra labai svarbios. E, taip pat reikia užtikrinti gerus ryšius tarp mažmeningais, perdirbėjais, nes nuo to priklauso, ar ūkininkai išliks ar ne. Ir taip pat yra pripažįstama, kad egzistuoja nemažai neteisingos, nesažininkos praktikos pavyzdžių ir ūkininkai e, nukenčia nuo to yra aukos, nes jie mažiausių galių turi maisto grandinėje. Ar e, savanoriškai bus E, kovojama su, tais, aš džiau, su tuo aš džiaugiuosi, kad galvojama apie tai, bet ar tikrai bus veiksmingas tas požiūris. Aš esu atvira, e, esu pasirengus išklausyti kolegų pastabų, žinau, bus įvairiausių ir noriu dar pasakyti, kad terminas pateikti pakeitimams yra rugsėjo 22 diena. Taigi turite šiek tiek laiko parengti pakeitimams ir nepamirškite, kad e, jeigu mes nenukrypsime nuo savo mandato, tai užsitikrinsime geresnės galimybės, kad mūsų, mūsų pakeitimams patvirtinti ir jeigu jiems nebūtų pritarta imko, tai galėsime pateikti plenarinėme posėdėje. Tai yra geras dalykas ir manau, kad šis klausimas yra labai savalaikis, dėl to labai laukiu jūsų nuomonių. Merci, merci beaucoup. Dėkuoju. Dėkuoju poniai Maginės už tokį tikslų pasisakymą, glaustą. Taigi iškart be dėlsimų pradėkime diskusijas. Ponas Šmit pirmasis pasisakys. Ačiū, pirmininkė. Aš nesitikėjau, kad e, man pirmajam suteiksite žodį, bet ačiū. Aš, e, kaip šešėlinis mūsų frakcijos atstovas, norėčiau pasidžiaugti ponios Maginės darbo užtikrint gerus ryšius su IMKO, tai yra labai e, sėkmingas, didelis pasie, sėkmingas dalykas. Ir ar IMKO į mus tikrai rimtai žiūrėti mūsų nuomonė? Manau, reikia priminti kolegams, kad penkias rezoliucijos nuo 2009 metų parlamento priimos dėl problemos maisto tiekimo grandinėje, trys komisijos komunikatai, žalioji knyga, taip pat dvi e, yra. E, paskelbtos. Ir tikrai parlamentas labai daug dėmesio skiria šiam klausimui. Ir dabar mes manome, atėjo laikas veikti, reikia poslinkių, nes matėme per e, pastarąsias savaitės demonstraciją, matėme, kad iš tikrųjų, e, matome, egzistuoja didžiulė krizė žemės ūkė, vaizdas yra labai komplikuotas, bet mes e, tikrai ne, ne duomenų mums trūksta, bet veiksmų. Mes pritarėme ponios E, maginės požiūrį, nes sąžininkos praktikos pavyzdžių yra daug, e, bet matome tam tikrų dalykų konsolidaciją, perkamoji gale. E, Junktinėje karalystėje, žinome, kas yra, Vokietijoje 3 veikėjai turi 60 procentų, Prancūzijoje 50 procentų turi maždaug toks pats skaičius veikėjų. Taigi pirkimo gale uh, Tai yra labai rimtas veiksnys. Mes taip pat labai pritarėme šeštai pastraipai. Ponios Maginės atėjo laikas priimti teisės aktą, gana jau kalbėti. E, valstybės narės e, turi turėti prievalių pagal ES direktyvą dėl nesažiningos praktikos e, tiekimo grandinėje. 114-116 sutarties straipsnis yra pagrindas mums veikti. Man atrodo, kad turime tikrai galių tam Tačiau šiek tiek nepritarėme e, poniai Maginės dėl nuorodos į jungtinių, e, jungtinės karalystės e, kodeksą. Mes manome, kad patirtis rodo, jog tai nėra stipri priemonė, ji išskyrus porą spaudos pareiškimų nieko daugiau net nešė tas E, savanoriška Junktinės karalystės priemonė. Mums tai atrodo, kad reikia teisės akto ir galiu pasakyti galiausiai, kad tikrai pritarėme ponios e, Maginės krypčiai ir laukiame bendro darbo. Ačiū. Merci, madame euh, Aguilera. Dėkuoju, ponia Aguilera. Muchas gracias, presidente. Eh... Ačiū pirmininkė. Tai labai svarbus pranešimas. Norėčiau pagirti ponę Maginis, padėkoti už atliktą darbą. Ačiū už pasiūlymus. Puikiai parengtas dokumentas. Iš tiesų ten išdėstyti pagrindiniai dalykai. Klausimas dabar toks. Kaip kovoti su tokia e, situacija? kaip tai daryti tikslingai. E, tai klausimas, kuris dabar daro didžiulę e, įtaką. Kalbame apie, apie, apie pajamas, tai svarbu visom valstybėm narėm turi būti užtikrinta lygybė. Kalbant apie maisto tiekimo grandinę, ten jaučiamas spaudimas, e, taip ir pažįstama komisijos komunikate, Tai iš tiesų klausimą reikia smęsti. Labai pritariu poniai Maginas e, dėl to, kas yra pasakyta šeštoje dalyje. Kitaip tariant, mums tikrai reikia europinių taisyklių. Dabar turime tokią situaciją. Yra e, nacionaliniai įstatymai, kurie skiriasi skirtingose valstybėse narėse, yra vėlgi žodžių susitarimų, kurie skiriasi atskiriose valstybėse ir tai lėmė vidaus rinkos iškreipimą, mano supratimu. Esu iš Ispanijos. Tai esu susipažinusi su mūsų atitinkamom šakom. Mes esame net eksportuotojai ir kaip po toks mūsų uh, maisto sektorius ypač e, nukentėjo nuo to iškreipimo tarp valstybių narių. E, taigi šioje nuomonėje svarbiausias e, klausimas ir būtų toks. Reikia europinių taisyklių. Vėl tai daroma tik tai vartotojų vardan. Tai turi būti daroma ir gamintojų vardan. Toliau, savanoriški E, kodeksai svarbus e, e, įtampai mažinti, tačiau mano supratimu toks reguliavimas problemos neišspręs. Tai galbūt geras išeities taškas, tačiau savanoriški sustarimai, savanoriški kodeksai nebus pakankami problemai išspręsti. Ir dar vienas dalykas. Privatus paskirstimas e, taip pat turi įtakos konkurencijai. Taigi, ponia Maginės, e, e, turime eiti į priekį, tai svarbus pranešimas ir jei taryba ir komisija pakankamai suvoks, kad reikia spręsti šitą klausimą visoje Europos Sąjungoje, tai, e, tai tuomet valstybės narės ir imsis e, reikiamų priemonių. Pavyzdžiui, Ispanijos pieno sektorius e, labai nukentėjęs yra. Ir tokių sprendimų reikia. Taigi, teskime darbą, toliau kovokime, kadangi tai labai svarbu Europos ūkininkams. Dėkuoju, ponia Ribero. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Maginės, už darbą remiami. Jos darbą parengta puikia nuomonė klausimu, kuris vis labiau mus neramina. Kalbame apie milijardus eurų. Nesažininka priekybos praktika šiame sektorėje daro uh, E, žalingą įtaką mūsų gamintojams, smulkiams vidutinėms e, įmonėms. Žinome, kad e, didžioji dauguma nukenčia nuo nesažiningos priekybos praktikos. Sąnaudos didėja, pelnas mažėja, tai labai svarbus dalykas. Be to, E, labai dažnai kompetitingos institucijos nekovoja su piknaudžiavimu e, ar, arba dėl to, kad e, tai, tai nėra taip labai akivaizdu ir iš tiesų nuostoliai didžiuliai, žala didžiulė gamintojams. Dabar rinka labiau liberalizuojama ir be to patiriamas didelis e, Rusijos boikoto poveikis, tai iš tiesų lygių sąlygų e, nėra išgyvenama krizė. Turime e, pažvelgti kai kurias rinkas, kur pavyzdžiui yra tik tai keli rinkos dalyviai, kaip super, supermarketai, prekybos tinklai didėja. Ir E, nukenčia e, tie, kas yra ne, nepalankioj situacijoje, e, turi susitaikyti su esama situacija, antraip iš viso išnyks. Taigi mums reikia reguliavimo sistemos teisės aktų, kurie užtikrintų tinkamą tiekimo grandinės veikimą, kad visi galėtų gauti tinkamas pajamas maisto tiekimo grandinės iniciatyva e, tinkama yra, bet nepakankama. Ir, pavyzdžiui, Portu, Portugalija, Prancūzija, kitos valstybės e, prisijungia prie Višegrado deklaracijos, kaip pavyzdžiui, Portugalijoje yra pora e, sistemų ir matome tam tikrą pažangą. Matome, kad maisto rinkos liberalizavimas paveikė atskiras e, grandis, bet reikia vienodų žaidimo sąlygų, kad, e, kad e, tuo galėtų pasinaudoti visos suinteresuotos šalis. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Maginės, nes tikrai labai profesionaliai atsižvelgiai mūsų visus pateiktus prašymus. Aš džiaugiuosi e, dėl bendradarbiavimo būtent su ją. E, savanoriškas e, E, aspektas e, iš tikrųjų ne, neužten, neužtenktinas, neužtenka jo tam, kad kovotume su tomis baimėmis, kurios įsigalėjusios e, tiekimo grandinė. Mums reikia vienodų standartų visoje Europoje dar ir todėl, kad išvengtume būtent tų nesažiningų priekybos praktikų. Jau yra tam tikrų iniciatyvų, bet E, jų neužtenka. Vokietijoje yra keturios didelės e, maisto produktų tiekimo grandinės ir jo, jų rankose yra 80 procentų apyvartos. Būtent jie ir diktuoja taisyklę, jos ir diktuoja taisyklės. Situacija Vokietijoje būtent yra tokia. Um, Praėjusią savaitę e, mes matėme, kad kaina, pieno kaina yra per didelė, tai pamatėme net ir Bruselėje. Kiekvieną savaitę spaudoje, žiniasklaidoje yra e, pateikiama neigiama ūkininkų nuomonė. Žinoma, Informacija mm, pateikiama žiniasklaidoje kartais netitinka mm, realybės. Taigi, iš tikrųjų, maisto produktų tiekimo grandinėje dar reikiamtis tam tikrų veiksmų. Juk yra ir mm, nevyriausybinės organizacijos, reikia nepamiršti ir tvarumo aspektų. Jis labai madingas pastaruoju metu. O Vokietijoje mes jau ėmėmės tam tikrų iniciatyvų, prie kurių prisidėjo ir ekspertai, ir e, mokslininkai. Pavyzdžiui, mes e, nustatinėjame paukštienos e, mėsos kainą, keulienos kilogramo kainą per iš ankstinius mokėjimus, bet tos iniciatyvos mums kol kas nepagelbėjo. Manau, kad galbūt reikėtų kažkokios teisinės sistemos, kuri būtų privaloma uh, Taigi mes ataskaitoje turbūt galėtume e, šiek tiek daugiau, daugiau e, skridėmės su detalėmis. Pone Dėlėje, norėčiau padėkoti už e, šį dokumentą. Norėčiau atkreipti dėmesį į e, teisės aktų leidybą. Kai kuriuose valstybėse narėse jau imtasi E, iniciatyvų būtent e, ūkininkų, gamintojų vardan, bet kol kas e, rezultatų nėra. Ne visi sugeba pristaikyti prie tų, to reglamentavimo. Nuolatos tengiamės tai daryti. Manau, kad turėtume ieškoti tam tikrų ben, visai bendrai galiojančių nuostatų. E, E, dideli prekybos centrai egzistuoja visose, mm, visose e, valstybėse e, narėse ir joms turėtų galioti tos pačios taisyklės. Taigi aš džiaugiuosi, kad mes su ponė Maginės analizuojame šį klausimą. Aš taip pat esu gamintoja ir jau 20 metų e, analizuoju šią temą. Žinau, kad ji yra sudėtinga, bet manau, kad mes Europoje tikrai rasime sprendimą, kurio reikia visiems Europos gamintojams. Dėkoju. Dėkoju, ponas Liuozu. Dėkuoju pirmininkė. Kaip jūs žinote, ūkininkai nukentėjo nuo didelių priekybos centrų spaudimo. Jų tikslas yra parduoti kuo pigiau. Ir dėl to nukenčia ūkininkai. Jie privalo patirti nuostolius ir taip pat nėra jokios apsaugos. Nes mm, buvo mm, panaikintos tos garantuotos kainos Reikia minimalių užtikrintų kainų, e, nes ūkininkai dabar pardavinėja savo e, produkciją patirdami nuostolius. Vis daugiau ūkininkų stengiasi išvengti tos klasikinės tiekimo grandinės ir parduoti tiesiogiai. Kai kurios valstybės narės jau ėmėsi iniciatyvos ūkininkams remti ir būtent tai ir rodo, kad e, Europos politika yra neveiksminga ir kad valstybėms narėms reikia vėl atgauti savo suverenitetą. Dėkoju. Ponas De Castro. Dėkoju pirmininkė. Aš taip pat norėjau pasakyti poniai Maginės, kad jos darbas tikrai labai e, puikus. Kai kurie kolegos e, jau minėjo kai kurios aktualius e, klausimus, e, ypač kalbant apie visų pirma apie tą nesažiningą prikybos praktiką, reikėtų tam tikrų teisinių priemonių, reikėtų geresnio koordinavimo su tarp valstybių ir tuo, ta, ta, šią ataskaitą būtent to reikėtų siekti. Kolega, kolegė Gilera kalbėjo apie private label, apie pri, privačius prekybos ženklus. Kai tas priekybos centras nėra tik maisto e, sektoriaus klientas, bet ir konkurentas, tuomet išsikraipo tą konkurenciją. Tai yra aktuali tema, kurią reikėtų pabrėžti. Reikėtų, yra kovojama būtent e, su, su, reikia kovoti su ta neteisėta konkurencija, jeigu Jie atsiranda iš pačių didelių prekybos centrų, kurie turi savo prekybos ženklus. Taigi reikėtų skirti dėmesio ir šiai temai. Dėkoju. Dėkoju, ponas Dekatro, ponas Flanagana. Labai ačiū, sveikinu e, ponė Maginės. Dėkoju už nuomonę. Jį įdomi, daugam pritariu. Tačiau svarbiausias dalykas yra, kad e, lengviau yra rasti adatą e, šieno kupetoje, negu kad įspręsti e, viską. Mes kalbame apie nesažingą priekybą dėl to, kad dažnai turime kalbėti ir apie ūkių dydį E, žmonės, kurie norėtų, kad būtų traktuojami ūkininkai e, teisingai, negali to pamatyti, ne, nematoja, kaip viskas vyksta. E, Airijoje alaus sektorija yra tam tikrų veiksmų. Net kartais smulkus gamintojai gali išgyventi uh, ir netgi klestėti žmonės, e, pavyzdžiui, grūdų augintojai. Žmonės, pirkdami vietoje produktus, gali nusi, e, žinoti, ar, pavyzdžiui, e, aludaris teisingai elgesi su tuo ūkininku ar ne. Ir jie tokiu būdu gali daryti tam tikros įtakos. Ir mes matome, kaip Airijoje uh, kad komisija imasi veiksmų prieš Rainer. Kartai sakoma, kad kai kurios įmonės yra pernelyg didelės. Ir e, iš tikrųjų galbūt e, tos bendrovės, jeigu nebūtų tokios didelės, neturėtų tiek daug galių. E, Alan Smith kalbėjo apie prekybininkų etikos kodeksą. Nežinau, ar iš tikrųjų pasiteiksins tokie dalykai, gal aš ne tą patį skaičiau kaip Alanas. E, iš tikrųjų, tai yra tigras be dantų. Ta sistema, kur veikia jungtinė karalystė, reikia ir ginklo, nes e, kartais tie žmonės, kurie nori kuo didesnio pelno, nebijo nieko, jie nesustos prieš nieką. Pasižiūrėkime į Australiją, kur gamintojų grupės gali imtis tam tikrų priemonių, jeigu tai atitinka jų e, priva, e, viešai interesą. Ir mes turime kažką daryti, mums reikia teisės akto, mes jau daugybę rezoliucijų esame patvirtinę, aš pritariau joms, daug kalbėjome apie tai. E, Airijoje žmonės yra nepatenkinti, mes turime imtis veiksmų ir aš tikiuosi, kad mes tuo uh, plaktuku pamojuosime ir riešutą paversime uh, kažkuo minkštų ir išlūkštensime jį gerai. Ponas Taravela, dėkui pirmininkė, aš labai džiaugiuosi tuo, kad ponia Maginės labai aiškiai pasisakė, nors pranešimą pagrindinį renkė Imko, mūsų nuomonė turi būti labai svarbus, nes mes e, e, taip pat atstovavome labai svarbiam sektoriui. Tai yra Europos problema, jau kai kurie kolegos kalbėjo apie 1529 e, e, direktyvą dėl e, komercinės praktikos nesažinios, kodėl mes negalime turėti kitų kitos, kito dokumento, nes kai kurios valstybės narės dabar turi savo teisės aktus ir tai įvelia painiavos ir eksportuotojams kenkia. Toliau gamintojai, augintojai vaisių, daržovių labai aiškiai parodė, kad neteisinga e, praktika yra didžiausias e, kenkiantis jiems veiksnys ir labai dažnai žmonės patiria milžiniškus nuostolius, turi atsisakyti savo verslo, bet tai yra ES problema, nes ES trūksta vaisių ir daržovių ne dėl to, kad trūktų žemdirbių, kad trūktų žemės, bet dėl to, kad tokia neteisinga, nesažininga praktika verčia žmonės dirbančius šiuose sektoriuose atsisakyti savo veiklos ir mes, jeigu nieko nedarysime, jeigu neužtikrinsime savo maisto patirsime anksčiau ar vėliau labai rimtą krizę. Mes taip pat uh, turi, uh, žinome, kad kai kurios uh, kas kai kurie platintojai kalba apie savanoriškas iniciatyvas, bet jos yra ir problemos dalis. Jos dažnai bijo atsisakyti tos neteisingos praktikos, nes bijo prarasti e, savo klientus. Tiksliau tiekiai dažnai bijo e, priešintis, nes bijo, kad jų produktų niekas nebesupirks. E, mums reikia mm, Europinės direktyvos, nežiūrintų savanoriškų priemonių, apie kurias kalba e, didmenininkai. Ir ES gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį šiame sektorija, kuris labai nukentėjo. Mums reikia tvirtos e, direktyvos. Valkarsel, ponas Valkarsel. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasveikinti ponio Vankinės, ji atlieka tikrai puikų darbą. E, Gerbėmi kolegos, nieko naujo tikriausiai jums nepasakysiu, e, pasakydamas, kad šiuo metu žemės ūkio sektorius išgyvena vieną iš didžiausių krizių. E, iš vienos pusės e, Kinijos ekonominė krizė, Rusijos e, veto, taip pat gamybos sąnaudos yra labai rimtas veiksnys, kuris prisideda prie žemės ūkio krizės. Tačiau yra ir kitų veiksnių, pavyzdžiui, nesažininga komersinė praktika ir kiti neigiami elementai maisto grandinėje. Jau daug metų e, tos problemos egzistuoja ir dėl to gamintojų e, rentabilumas mažėja. Ir dažniausiai e, ūkininkai, žemdirbiai yra pati silpniausia maisto grandinės grandis Bandoma pakeisti šią situaciją, komisija pateikė pasiūlymus, bandoma užtikrinti geresnę pusiausvę tarp skirtingų grandinės e, dalyvių. Žinome, kad komisijos pasiūlymas yra vis tik tai nepakankamas. Taip yra todėl, kad reikėtų galvoti apie europinės normas, kurios užtikrintų lygybę tarp visų operatorių. Apie tai labai aiškiai pasisakė e, gerbiamo pranešėja. Europa dabar vis tik tai nori pademonstruoti kompromisą. Tačiau e, Europa turi e, pasisakyti už teisės aktus, kurie, kurie neleistų nesažiningos, neteisingos praktikos. Ir mes turėtume pasiūsti labai aišku e, signalą ir labai pozityvų e, žemdirbėms ES. Ačiū pirmininkė. Merci. Merci bien. La parole est à monsieur Ashworth. Dėkuoju, ponas Ashworth. Um, chairman, thank you very much. Ačiū pirmininkė. Ačiū Reid Maginės už atliktą darbą. Norėjau pasidalinti porą minčių remdamasi savo patirtim šioje ūkio šakoje, pirmiausia, e, turime suprasti, kad e, čia yra tarp valstybinis elementas, nes mažmenininkai e, veikia ne vienoje valstybėje. Na, aš suprantu, kad tai yra bendros rinkos klausimas, tačiau vis dėlto abejoju. Ar teisės aktai e, europinių lygmenių duos reikiamą atsakymą. Aš visada maniau, kad e, e, teisė, kurios ranka turi būti lengva, reikia keistis gerąją praktiką, o ne formuluoti teisės aktus, kurie praktiškai bus nukreipti prieš kon konkuravimą. Uh, E, prieš laisvą rinką ir bus neįmanoma tai gyventi. Aišku, kad e, yra nesažininga prekybos praktika, turiu tokios patirties ir uh, pritariu tam, kas buvo pasakyta apie e, šios šakos ombudsmeną, nes, e, e, nes iš tiesų negalima sakyti, kad tai bedantis tigras, nes iš tiesų tai yra galingas ginklas ir stambiausi mažmenininkai tikrai paiso to, tačiau vis dėlto norėčiau atkreipti dėmesį į naujos kartos sutartės. Tai yra sutartas tarp mažmenininkų ir gamintojų, kur visos šalis dalyjasi e, riziką investicijom ir, e, ir pelnu. E, ką norėčiau pasakyti vis dėlto, kad neturėtume pamiršti, kaip svarbu skatinti tiekėjus, ūkininkus labiau bendradarbiauti, kurti pridėtinę vertę savo uh, E, produktams ir pasinaudoti tais teisės aktais, kurie yra priimti jų naudai. Ir pateiksiu pavyzdį iš savo paties šalies. E, dabar pas mus teisės aktai e, yra susilpninti, kalbant apie konkuravimą ir tie gamintojai, tiekimo organizacijos gali užimti kritinę masę 30 procentų rinkos teisiškai, tai gali padaryti, tačiau praktiškai nėra nėra prieartėjimo prie to, nėra gamintojų organizacijų, kurios e, užimtų daugiau negu 10-15 procentų rinkos. Jie turi galimybę, bet nesinaudoja jie. Ir mano tokia patirtis yra ir aš pats ūkininkas, tiesą sakant, nesu ir galiu kritikuoti e, savo paties e, sektorių. Tačiau yra protestuojančių, kai kainos mažos, tai reikia paklausti, ar tos rogės buvo paruoštos vasarą, ar dabar jau tik tai žiemą apie tai galvojama yra. Taigi pranešime turime kalbėti daugiau apie tai, kaip būtų galima e, skatinti gamintojus pačius užimti stipresnės pozicijas. La parole est à M. Bogovic. Děkuji, pane Zbogovič. E, tudi z moje strany čestitke gospe Merit Meginės. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Maginės, e, pasveikinti ją Ji tikrai atsižvelgia į svarbiausius, vieną iš svarbiausių klausimų, e, kuris iškilo pernai. Manau, kad priemonės, kurias ji siūlo, yra labai veiksmingos. Ji kalbėjo apie iššūkius e, e, daržovių sektorija. Taigi svarbu, kad dalyvautų taip pat ir gamintojai ir kad mes galėtume analizuoti būtent ir tiekimo grandinės e, klausimą. Svarbu remti kaimo, kaimo vietovės, kaimo gyventojus. Mes privalome tai daryti ir aš Taip pat tai pritariu ir e, stipresniai, griežtesniai teisiniai sistemai. Taigi, egzistuoja ir pasaulinė tiekimo komercijos e, prekybos grandinė, bet aš tai e, priklausau mažai e, rinkai ir ta maža rinka gali būti sužlugdyta. Slovenijoje šiemet būtent ji labai nukentėjo, tai pasakytina ypač apie daržovių ir vaisių sektorių. Vietos tiekimas nėra. Vietos tiekėjai netiekia tiesiai to produkto savo vartotojams. Mums reikėtų nustatyti minimales kainas e, be kurių mes išgyventi negalėtume. Jeigu nebus tų minimalių kainų, negalėsime užtikrinti ir žemės ūkio tvarumo. Dėkuoju, ponas Tarabelė. Ačiū, pirmininkė. Keletas pastebėjimų. Gal trys pirmiausiai noriu padėkoti už labai tikslų pranešimą, ponė Maginės. Antras dalykas dėl uh, E, pirmosios pastraipos, ten viskas labai gerai, sakoma, kad reikia suteikti daugiau darybinių galių žemdirbėms ir reikėtų akcentuoti kolektyvinį pobūdį e, darybų. Ričardas Ašvart labai teisingai e, pasisakė, reikia kalbėti apie kolektyvinės E, darybas, e, ypač, e, pavyzdžiui, pieno gamybos sektoriuje dabar, jau kai kaina labai nukrito, nori gamintojai telktis. Ir reikia iš tikrųjų dėrėtis, telktis kolektyviai dėrėtis, nes dabar visi yra išsiskirstę. Mm, antras dalykas, kurį norėčiau akcentuoti tai ne tik e, nesažningos praktikos dalykas, bet prisiminkime e, e, Salvatorės Koronos pranešimą apie maisto atliekas, išvaistimą maisto. Žinome, kad vartotojai 23 kg tokių atliekų pagamina. Mes turime išskirtinę politiką Europos Sąjungą Ir e, kartais atsiranda e, perviršis gamybos e, ir galima vartoti, pavyzdžiui, nebegalima parduoti tų produktų, bet jie kartais yra naikinami, nes tai nieko nekainuoja. Reikėtų, kaip kad kalbėjo ankstesnis komisijos narys Šemeta, ir komisija yra pateikusi tam tikrų pasiūlymų pavyzdžiui, kad e, tam tikros bendrovės nebūtų baudžiamos už e, tai, kad jos dalyje likusi tą maistą, e, kad jos už tai nebūtų baudžiamos, nes šiaip vis daugiau žmonių nori to maisto. Norėčiau padėkoti pranešėjai ir norėčiau iš Vokietijos perspektyvos E, pasakyti kai ką, nežinau, padėtis e, vienoda visur, bet e, mes turėtume pasižiūrėti į pieno gamybą, perdirbimą ir į tai, kad mažmeninė prekyba yra sukoncentruota nedidelėme skaičiuje rankų Ir ne vis tik tai ne visi perdirbėjai gali priepti visus ūkininkus, nes pieną reikia surinkti keletą kartų e, per savaitę. Reikėtų pasižiūrėti į pieninės, nes tai yra e, kitokia galia, jeigu mes pasižiūrėsime į tai iš arti galime sakyti, pavyzdžiui, jeigu ūkininkas atsisako tos pienės paslaugų dėl to, kad e, nepatinka jam ta pienė, jis nebeturi, nebūtinai turi galimybę sudaryti sutartį su kita pieninė, nes e, jos e, nenorės, kad ūkininkai išeitų iš vienos ir eitų pas kitą. Taigi ne tik tai e, mažmenininkai e, daro spaudimą, bet ir pieninės dar ankstesnėme etape grandinės. Vokietijoje negalima ženklinti pieno taip, kad galėtum pamatyti, iš kur tas pienas atkeliavęs. Gali tik tai matyti perdirbėjo pavadinimą, e, kokia pieninė pagamino tą e, pieną ir kas yra pakuotės savininkas. Ir matome, kad ir iš Lenkijos atkeliauja pienas, bet jisai pažymėtas kaip Vokietijos pienas. Aš e, manau, kad gamintojai turi susitelkti, e, pas, bet E, gale mažėja, nes neženklinama gamintojų, pieno kilmė, gamintojai neženklinami. Dėl to man atrodo, kad ženklinimas būtų labai svarbus veiksnys. Tai yra vienas iš svarbesnių pagrindinių klausimų. Mes tokiu būdu galėsime tikrai parodyti vietoje galę. Dėkoju kabuto. Dėkoju pirmininkė, kalbėsiu trumpai, nesakysiu to, ką jau sakė e, kiti kolegos. Norėjau pasveikinti kolegę Maginės tikrai ji puikiai pasidarbavo ir e, jos e, ataskaita yra tikrai labai konkreti, labai gerai suformuluota. Nesažininga priekybos praktika e, yra problema, kuri aktuali visai, visam žemynui. Neseniai buvo suorganizuotas vienas seminaras, kuriuo metu aptarinėjome šią temą būtent visose mūsų šalys, visose šalyse Europoje šios problemos kyla. Taigi, manau, kad reikėtų tikrai skirti daug dėmesio šiai temai. Ir džiaugiuosi, kad šis komitetas analizuoja šią e, labai svarbę temą. Aš asmeniškai norėčiau, kad būtų sustiprintas, sustiprinta reglamentavimas, kaip kad yra teigiama ir šeštoje dalyje. Mes e, turėsime e, įvesti privalomas e, taisyklės ES nukreiptas prieš tą nesažiningą priekybą, prieš sukčiavimą. Ir kaip kai kurie kolegos jau minėjo, reikėtų taip pat pabrėžti dar kai ką. Aš turiu menyje, pavyzdžiui, gamintojų organizacijų vaidmenį. Mes dažnai apie jų vaidmenį kalbame krizės metu, bet reikėtų mm, ieškoti, galvoti, kaip galėtų jų veikla m, mm, įgauti svarbos. Taip pat norėčiau, kad būtų dar pabrėžtas ir private label klausimas tos privačios etiketės prekės ženklo klausimas, nes dėl to tikrai galbūt išsikraipo rinka. Taigi turėtume apie tai galvoti ne tik analizuodami šį klausimą, bet ir apie kitus klausimus. Visada turėtume nepamiršti tos nesažiningos prekybos. Dėkoju toliau Nikolson. Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai. Turbūt visi e, sutinka su tuo, kad pranešimas rengiamas pačiu laiku. Na ir tikiuosi, kad jis padės sukurti tokią situaciją Europoje, e, kur kur situacija bus e, geriau kontroliuojama negu dabar. E, ir aš e, visuomet tai sakydavau, kad viskas E, priklauso nuo mažmeninkų, kur be pašvelgtum, iš tiesų nei viena valstybė ES, nei, nei viena institucija nebuvo pasirengusi rimtai su jais susiremti. Aš klausiausi, e, ką, ką sakė anksčiau kalbėjęs kolega apie tai, kad ombudsmenas yra bedantis e, tigras. Iš tiesų neteisingai pasakyta buvo, nes tai buvo pirmasis žmogus, kuris pabandė kažką padaryti tos rytį. Taip, neduri pakankamai įgaliojimų, galio galios ir galime tai, e, tą keisti, bet tai, būtų, bet tai buvo pati pračia. Iš tiesų nėra prasmės vesti e, visai bandryjai taikomų taisyklių, jeigu tai nebus įgyventa. Jeigu dabar pažvelgtumėm Europinius teisės aktus, jie tik tai iš dalies įgyvendinti tam tikrose srityse ir ne kiekvienoje srityje tikrai. Tai e, nu, nu, iš tiesų dėl to ir patinkame į, į sunkumus. Taip pat apie, sutinku su tuo, kas, kas buvo sakyta anksčiau, kad e, e, apie privačius prekės ženklus. Tuo labai naudojasi mažmenininkai ir e, tai greuna orientavimasi į rinką daugelis ryčių ir tai vietose daug kur matau. Ir kartais tenka kalbėtis su gamintojais, pavyzdžiui, gaminančiais bulvių traškučius ar, ar, tarkim, su tais, kas perdirba e, e, paukštieną, gamina e, dešras ir iš tiesų reikia padėti jiems gauti didesnę rinkos dalį, nes E, iš tiesų e, didžiųjų mažmenininkų rinkos dalis ir pelnai ir, ir parodo, kokia ta padėtis rinkoje yra. Na, manau, pranešėja labai tinkamai pažymėjo, kad e, šio komiteto uh, E, vaidmuo labai svarbus šioje diskusijoje ir procese ir šešėliniai pranešėjai tikrai rems pranešėją, siekiant užtikrinti, kad mes Žemės ūkio komitete iš tiesų tartumėm reikšmingą svarų žodį e, šioje srityje ir šiame komitete mes iš tiesų e, gali, galime E, bandyti surašyti neįgyvendinamų dalykų sąrašą, kita vertus galime padėti formuoti darbo atvarkę tų dalykų, e, kuriu, kurios bus galima įgyvendinti. To ir linkiu pranešėjai. Dėkuoju, toliau ponia Garcia. <clears throat> Manau, kad kaip ir dauguma kolegų, aš išreikščiu pritarimą poniai e, Maginės už šį dokumentą iš tikrųjų nuo pat pradžių stengiamės, kad mūsų komitetas turėtų tiek pat galių, kiek imko komitetas, nes mes šioje srityje išmanome daugiau, e, žinome, e, kas vyksta gamintojų lygmenyje ir dėl to mes turėtume e, turėti galimybę tarti E, tvirtą žodį, kaip sakė pranešė, mes e, norime, kad mūsų žemės ūkis būtų orientuotas į rinką, kad žemdirbė galėtų gyventi iš savo darbą, kad sektorius būtų rentabilus ir e, mes matome, kad politiniai sprendimai prieimi kai kuriuose valstybėse narėse paverčia beginkliais gamintojus ir tikrai Europos komisija gaila, manau, kad gaila, kad nesėmė griežtesnių veiksmų e, po 2003 metų nesėkmės komisija galėjo e, išreikšti tvirtesnę poziciją ir e, pasiūsti aišku signalą apie Europos Sąjungos ketinimus e, gamintojų atžvilgių ir aš e, pritariu e, dabartinėms iniciatyvoms, išreikštams pranešime, pateiksime tinkamų pakeitimų ir manau, kad pagerinsime tikrai padėti dėl geros gerosios praktikos, ne viskas buvo gerai, reikia kalbėti aiškiai apie nesažiningą tarpininkų, platintojų praktiką Ir taip pat e, reikia kalbėti apie tokius dalykus kaip e, e, žymė platinimo ženklinimas, ne viskas buvo gerai ir nebūtinai užtikrinama tvarumas gamintojų, tai mums kelia didžiausią surūpinimą, mes pateiksime pakeitimų ir laikysime tokios patlinės. Merci. Dėkoju toliau, ponė Peter. Dėkoju. Pirmininkė, norėčiau pasveikinti ponę Ginės, norėčiau padėkoti jai už nuveiktą darbą ir taip pat pasidžiaugti jos drąsą, kovojant su nesąžininga priekybos praktika. Kaip daugelis kolegų, aš taip pat manau, kad Europos Sąjungos lygių reikėtų priemonių šiai kovai nes e, dažnai ta nesažininga prekybos praktika daro tiesioginį poveikį mažiems gamintojams ir gali dėl to netgi bankrutuoti mažos įmonės. Taigi mums reikėtų nustatyti sąžiningas, vienodas e, tiekėjams taikomas taisyklės. Ir reikėtų taip pat e, nustatyti taip pat ir paskirstimo taisyklės, pardavimo taisyklės, reikėtų kovoti su e, šantažu, nes, pavyzdžiui, Kroatijoje netgi kartais yra šantažuojami e, gamintojai. Nacionalinės e, institucijos nenori, kad prikybos centrai e, būtų susipriešintų, kad, kad rastų kad atsirastų priešutoje srityje. E, na ir iš tikrųjų kelia nerima e, ta nesažiningos prekybos praktika. Mažos ir vidutinės įmonės kenčia nuo jos, jie, e, tos įmonės dažnai sutinka su blogomis sąlygomis, e, nepalankiomis sąlygomis, dėl kad nenori būti išstumtos iš rinkos Kroatijoje. Dėl to e, lab, kainos e, yra labai numuštos, supirkimo kainos numuštos Vokietijoje didelės tiekimo grandinės atsirado tik pastaraisiais metais E, ir jų prekybos ženklų produktai ne visada atitinka visus e, reikalavimus. Labai dažnai maži gamintojai sutinka su jiems nepalankiomis sąlygomis sutartyse. Dėl to tos, tas sutartis vėliau galima netgi ir neteisėtai nutraukti. Dėl to reikia direktyvos ES lygių. Dėkoju, ponas. Pone Sendra. Dėkoju pirmininkė, dėkoju poniai Maginės už jos darbą. Aš norėčiau pateikti kelis komentarus. kai Europos lygių pasiūla yra didesnė negu paklausa, manau, kad priemonės, kurios yra BŽUP, gali būti naudingos. Pavyzdžiui, tokios priemonės kaip savanoriškas apsisprendimas. Ispanijos vyriausybė dažnai pirmoji imdavosi veiksmų, pavyzdžiui, kai patvirtino pieno, produktą, e, pieno produktų paketą. E, bet pastaruoju metu Galicijoje pieno sektoriuje e, matome, kad tos priemonės nėra labai naudingos. Pieno sektoriuje, pieno sektorius mobilizuotas jau nuo birželio 6,5 milijonai litrų pieno nuo praėjusio šeštadienio yra išverčiami kažkur laukuose kompostui gaminti, todėl kad gamintojai nusprendė e, blokuoti e, pramonę e, ir surengė pieno streiką. Bet ir Taip susitelkus, e, nežinia, ar pasieksim rezultatų. Galicijoje 50 procentų yra išgaunama pieno, pieno, e, Ispanijos pieno. E, taigi būtina vesti dėrybas, būtina atsižvelgti į Galicijos situaciją ir grįžti prie e, viešosios e, politikos, kuri būtų paremta e, susitarimų laikymusi. Dėkoju, ponas Dulo. Dėkoju pirmininkė, dėkoju kolegijai Maginės. Jos um, sintetiškame tekste yra atsižvelgta į pagrindinės um, problemas. Nesažiningos prekybos praktika tiekimo grandinėje nėra nauja problema. Apie tai šiandieną buvo jau daug kalbėta. Mes šiandien aptarinėjame šią temą todėl, kad žlunga savanoriškos iniciatyvos. Mes negalime toliau tęsti savo e, esamų veiksmų. Turime priimti sprendimą ir pašalinti tą savanorišką aspektą, savanu, savanoriškumo aspektą. Ir e, vartotojas yra viena silpniausių grandinės dalių. Mes šiandieną kalbame apie gamintojus. Gamintojai yra silpni e, tiek iš ekonominės perspektyvos, tiek, tiek iš organizacinės, nes jie neturi pakankamai jėgų pasipriešinti didiesiems platinimo priekybos antrams. Jie priversti susitaikyti su nesažiningomis sąlygomis sutartyse. Jie net negali išgyventi tokiam sąlygoms esant. Taigi svarbu, kad Europa susivienytų ir padėtų žemės ūkio sektoriui. Jeigu mes ir toliau eisime tą linkmę, kurią einame dabar, e, žemės ūkiai, ūkių verstis nebus prasmės. Dabar žemės ūkija daug dėmesio skiriama priekybai ir platinimui. Svarbu, kad mūsų iniciatyva, um, iniciatyvos dėka būtų nustatytos tam tikros gairės, minimalų standartai, uh, kurių turėtų laikytis visos uh, valstybės. Ir taip uh, mes galėsime dar po to pritaikyti tos standartus kiekvieno valstybėje. Taigi mes taip atsižvelgsime kiekvienos valstybės e, gerąją praktiką. Dėkoju. Dėkoju, ponas Ropė. Ačiū pirmininkė, prisidedu prie sveikinimų ponė Maginės ir iš tikrųjų turiu vilties, kad e, šis dokumentas duos realią apčiopiamą naudą Nors panašią viltį turėjome ir Lietuvoje, kada e, Seimas šių metų pavasarį priėmė įstatymą reguliuoti pieno sektorių, kuris pradėjo veikti nuo rudens, bet dėja laukto rezultato nebuvo. O nebuvo dėl to, kad buvo e, nesurasta galimybės reguliuoti priekybinio antkainio. Projektas buvo pateiktas, bet, e, už, e, sakykime, sukilo visos e, konkurencijos ir laisvos rinkos institucijos ir parlamentas na, atsisakė šito reguliavimo. Šiuo metu Lietuvoje yra renkama peticija, parašai pieno gamintojai ir vartotojai prašo, kad Europos institucijos sukurtų E, pieno rinkos atsiskaitimo grandinės privalomo reguliavimo sistemą ir aš manau, kad iki gruodžio mėnesio tie parašai bus surinkti ir įteikti. Keletą motyvų, kodėl ir aš galvoju, kad taip reiktų daryti. Tai visų pirma, žemdirbys šiandien yra kraštutinis ir jo nieks negina. Jam sumoka tik tai tiek, kad jis nebankrutuotų. Lietuvos atveju, Baltijos šalių atveju, Suomijos kada tik tai buvo skirta papildoma parama už Rusijos embargo šių metų pradžioj, iš karto papildomai sumažino kainas. Tai rėmimas gaunasi beprasmis. Manau, kad ūkininko pareiga yra laiku kokybišką pagaminti produktą. O mūsų kitų Europos institucijų, nacionalinių institucijų pareiga užtikrinti, kad jis gautų sažiningą savo dalį pagal jo išlaidas ir savikainas. Priešingų atveju visi mūsų, na, sakykime, žaidimai ir intrigos tikrai laukiamo rezultato neduos. Na, visiškai nesuprantama šiandieną, kada perdirbėjas turi teisę už vienodos kokybės produktą, ar tai pieną, ar tai bulvę, ar tai vaisių kažkokį, ir už tą patį kiekį mokės skirtingą kainą. Tai kodėl tai vyksta? Kaip suvokti žmogui tokį procesą? Ačiū. Merci. La... Dėkuoju. Ponas Danta. Ačiū. Pirminkė, dėkuoju dėkoju poniai Baginės, tikrai žinome, kad ji puikiai kokybiškai atliks darbą. E, porą klausimų kyla man. Mes e, galvojame, kad bendra rinkos organizacija sustiprins gamintojų pozicijas ir Europos komisija turi savo e, kompetencijų, pirmiausiai konkurencijos srityje Žinome, kad 15-20 e, procentų negali užimti rinkos e, dalyvis, 30 procentų pieno atveju, bet mes matome, kokiu greičiu dabar dėjai platintojai telkėsi ir matome, koks jų svoris yra kai kuriuose valstybėse narėse. Mes taip pat šiandieną matome, kad viena grupė gali sudaryti daugiau nei 15, 15 procentų platinimo, ir e, dėl to e, turi galios mokėti e, žemas kainas gamintojams, primesti jas. Mes turėtume Europos lygmenių spręsti konkurencingumo klausimus. Nuo to, kai įkurta Europos Sąjunga, teisės į galimybę konkuruoti buvo skirtos tam, kad mes pastarnautume piliečiams, vartotojams Šiandien e, žinome, kad labai dėlis nedarbas ES ir e, sąlygos e, konkurencingumo turi taip pat pasitarnauti mūsų darbuotojams. Reikia išlaikyti darbo vietas pirmiausiai ūkininkų. Bet taip pat reikia kalbėti ir apie visus gamybos sektorius. Mes turime kelti tokius klausimus. Teisė į e, dalyvavimą konkurencinėje kovoje e, rinkoje e, yra svarbus dalykas, bet reikia pagalvoti, reikia pagalvoti apie tai ir pagalvoti, kaip paremti tam tikras iniciatyvas, kaip paremti vartotojus ir tuos, kurie gauna mažiausią kainą. Dėkoju. Dabar Paul Branen. Dėkui, pirmininkė. Aišku, kad nesažininga e, prekybos praktika rodo struktūrinės rinkos problemas, atsiranda e, disbalansas platesnėje maisto grandinėje. E, pienas, pieno produktai yra šiuo metu geriausi pavyzdžiai kalbama buvo e, šiandien apie tai, kad pienas yra lyderis tų prastų pavyzdžių, kai e, neteisingai naudojamasi procesais. Mes turime užtikrinti, kad ūkininkai galėtų aktyviai dalyvauti tiekimo grandinės iniciatyvoje. E, su ponė Maginės apie tai kalbėjome ir mums abiems norėtųsi, kad ūkininkai netiesiogiai dalyvautų toje iniciatyvoje, tai yra savanoriška iniciatyva ir komisija turėtų taip pat e, peržiūrėti e, šią iniciatyvą, visą procesą, pasižiūrėti, kas vyksta gerai. Jeigu mums viskas pavyks ir manau, kad gali tai pavykti, nemanau, kad reikės teisės akto, tačiau mums reikia koordinavimo veiksmų ES mastu ir mes žiūrime į komisiją, tikimės, kad ji padės atlikti koordinacinį darbą. Ir dar vienas dalykas, kuris tampa vis aiškesnis. Kuo ilgesnė tiekimo grandinė, tuo didesnė tikimybė, kad kils joje grandinių. Kuo ji ilgesnė, ta grandinė, tuo daugiau problemų aplinkos saugos klimato kaitos požiūrių. Taigi yra daug priežasčių, e, viena iš jų kova su klimato kaita, kitas e, geresnė vertė vartotojams, e, ištrumpinimo tų grandinių. Džimas Nikolas kalbėjo apie dramblį porceliano parduotuvėje. Tai yra mažmeninkai, bet man atrodo, kad yra du drambliai. Pirmiausiai yra mažmeninkas, bet kitas yra vartotojas. Jis turi tokias pat galias, man atrodo, e, mažmeninko atžvilgių. E, prekybos centrai sureaguos į e, poreikius vartotojų. Jeigu, pavyzdžiui, vartotojai nori daržovės kažkokios, kuri auginama Vietname ir e, vyrėjas populiariausias ją naudoja, jie prašys, kad atsirastų ta e, daržovė lentynose parduotuvių, bet žinome iš dešimtojo e, dešimtmečio Junktinės karalystės ir kitų Europos šalių pavyzdžių, kai vartotojai paprašė garantijų iš prekybos centrų, kad produktai, e, kurie tada vadinasi tai iš trečiojo pasaulio, dabar besivystančio pasaulio, tada vartotojai prašė sąžininkos kainos tiems ūkininkams, prasidėjo sąžininkos prekybos judėjimas, kuris per pastarosius 25 metus buvo nepaprastai sėkmingas. Dauguma prekybos centrų Europoje dabar turi prekius tokiais ženklais, kurie rodo, kad e, ūkininkai besivystančiose šalyse auginantis bananus, kakavos pupelės gauna sąžininką kainą. Ir dabar atsirado labai keista situacija Europos, e, situacija Europos Sąjungoje, nes savo ūkininkams neturime tokios sistemos kai vartotojai eina į parduotuvę pirkti vietoje pagamintų prekių, vartotojai neturi jokių, jokios, jokio supratimo, ar teisinga kaina buvo sumokėta gamintojui. E, galime pamatyti ekologišką ko produkto etikečių, ar yra kažkokiu elementų produkte, bet mes neturime galimybės sužinoti, ar sąžininga kaina buvo sumokėta gamintojai ir Europos lygmenių e, labai reikia sertifikavimo sistemos, kuri užtikrintų informaciją vartotojui apie sąžininką kainą. Atsiprašau, kad pavėlavau į posėdį šiandieną, bet aš sustikau su Anglijos ir Velso nacionalinė ūkininkų sąjunga. Būtent apie tai konkrečiai ir kalbėjome. Kalbėjome apie tai, kad reikėtų sertifikavimo sistemos. Ir e, vienas iš dalykų, apie ką kalbėjo ūkininkai jų asociacija. Tai kalbėjo, e, apie tai kalbėjo ir ponas Dantan, tai yra konkurencingumo teisė. Reikia užtikrinti sąžiningą e, kainą ūkininkams, neiškraipant konkurencijos teisės principų. Tai galėtų būti viena galimybė. Taip pat reikia pripažinti e, mažmeninkų galės, bet nepamirškime ir vartotojų. E, galių ir manau, kad 20-30 procentų Europos vartotojų sutiktų mokėti šiek tiek daugiau už pieno produktus, už maistą pagamintą Europos Sąjungoje, jeigu tikrai e, nepriklausoma sertifikavimo institucija garantuotų, kad dalis e, kainos bus skirta Europos ūkininkams. Ir man atrodo, kad mūsų e, rinka yra du kart didesnė negu sąžininkos priekybos rinka, o, o mano minėtoji sąžininkos priekybos rinka ir sistema veikia labai gerai. Taigi 20-30 procentų vartotojų tikrai nori žinoti, kaip viskas yra ir būtų pasirengę sumokėti desnę kainą, bet jeigu būtų tikrai nepriklausoma sertifikavimo sistema. Ir manau, kad mes kaip galima skubiau į tai turėtume pažiūrėti. Oui, merci. E, labai ačiū. E, dabar ponas Būdam. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Labai svarbu, kad šioje srityje atsirastų toks reguliavimas. Žemės ūkio komitete žinome, kad sunku negaminti, o parduoti. Tai iš tiesų reikia tokio reguliavimo. Visi prisiname turbūt kaip sunku reglamentuoti e, šią sritį Prisimintumėm, pavyzdžiui, kai e, buvo bandymų reglamentuoti mėsos produktus, jų ženklinimą, e, iš tiesų gamintojai priešinosi. Ką svarbu paminėti, tai kolegos jau minėjo, tai yra vartotojų interesai. Žinoma, mes norime apsaugoti gamintojų, ūkininkų interesus tačiau jie tiesiogiai susiję su vartotojų interesais. Vartotojai turi žinoti, kokius produktus suvalgo. Kolega iš Vokietijos sakė, kad, na, kad yra toks reiškinys, kaip pavyzdžiui, Vokietijoje parduodama pieno pakuotė yra importuota iš kitos šalies, mes negalime e, bausti vartotojų. E, turime e, čia galvoti apie mažmenininkus. Aš Rumunijoje tai laikoma nusikaltimu, vartotojai turi žinoti, ką jie valgo ir, ir, ir turi žinoti, iš kur tas maistas tai yra iš Vietnamo, Kinijos ar Europos Sąjungos. Masiudės. Dėkuoju, panas Des. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und namens meiner Fraktion. Ačiū. Savo frakcijos vardu norėčiau padėkoti labai poniai Maginas už tai, kad ėmėsi šios svarbios už, užduoties ir iš tiesų puikiai atliko darbą. Mes e, žinojame, kad jie tikrai išmano šitą temą ir e, kaip vicepirmininkas noriu pažymėti, kad džiaugiamės pranešimu dėl priekybos ženklų. Iš tiesų, čia reikalingi veiksmai, buvo pardavinėjančių produktų su prekės ženklu, o po to atsitiko taip, kad jie buvo sužlugdyti, nebegalėjo pardavinėti su savo prekės ženklu ir su pienu. Na, turbūt tas pats vyksta. Nes iš tiesų būna taip, kad prekės ženklas tas pats, mažmeninės, bet iš tiesų gamintojai tai, tai skiriasi ir turėtumėm pagalvoti. Ir apie mokamą kainą, tai sukelia problemų, gali sukelti problemų ūkininkams. Reikia galvoti apie pristatymo laiką, kiekius. Meirit su jumis apie tai dar kalbėsime, turime užtikrinti, kad e, veiktumėm e, gamintojų interesų vardan, turėtumėm tam pritarti. Ponas Buvė. Dėkuoju, ponas Buvė. E, pirmininkė, visų pirma, norėčiau pasidžiaugti ponios e, Maginės drąsa, nes tai nėra pirmo, pirmoji ataskaita skirta mm, produktų, maisto produktų tiekimo grandiniai. Ir e, tai yra ne pirmas kartas, kai mes kalbame apie tas išlaidas, būtinybę jas padengti ir tai, kad būtina padengti savikainą pardavinėjant produktus ir kad reikia paskirstyti atkainį. Mes jau dažnai, jau daug metų apie tai kalbame, penkis, šešis, šešerius metus. Na, mes dabar parengėme e, ataskaitą savo iniciatyvą, bet dabar būtent jau uh, kalta komisija, todėl kad jie jau daug metų nesima jokių veiksmų tam, kad sureaguotų. Mes iki šiol gavome tik vienintelį atsakymą, kai diskutavome dėl BŽP reformos. Tiesiog buvo nuspręsta organizu, organizuoti, nepritarti tai reformai. Tai ką mes dar galime diskutuoti su ponu Filu Hauganu, ką mes dar galime su juo aptarti. E, juk turi būti užtikrintas vienodas paskirtimas e, tiekimo grandinėje. Spalio 5 dieną mes sustiksime su Filu Hauganu Strasbūre ir turėtume jam kaip ir iškelti ultimatumą. Atsiprašau, nesupratau, sako kalbėtojas tai dar pasirodo rytoj juos sutiksime, tai dar geriau. Mes turime jam labai aiškiai pasakyti, arba jūs imkite teisės, teisės aktų leidybos e, dėl tų lėšų paskirstimo, arba mes jau neturime daugiau apie ką kalbėti. Nes be jokios reakcijos, manau, kad tikrai neverta eiti į priekį ir neverta toliau vesti tų diskusijų su komisija. Dėkoju ponui Buvi, žodis poniai Maginės. Prašau, sureaguokite į išsakytus komentarus, na, o po to persime prie paskutinės ataskaitos balsavimo. Well, of... Pirmiausiai norėčiau padėkoti visiems už pasisakymus, e, tiems dėkoju, kurie e, paremė mane, tiems dėkoju, kurie iškėlė klausimus. 27 kolegos kalbėjo, e, tai rodo, kaip, koks aktualus šis klausimas komitetui. Bet turi būti atvira su jumis ir atsargiai kalbėti Pirmiausia, pasižiūrėkime, apie ką kalba pranešimas ir pasižiūrėti, kaip, ar, ar mes galime konkrečiai kaip Žemės ūkio komitetas įsikišti. Džimas Nikolsonas apie tai kalbėjo. Jeigu mes būsime sutelkti, tai užsitikrinsime poveikį, bet jeigu kalbėsime apie viską, tikriausiai prarasime kur kas daugiau, negu kad norėjome laimėti. E, aš norėčiau paprašyti frakcijų nepamiršti, jog IMKO komiteto pranešimas pranešimą galima e, taisyti ir per savo kolegas tame komitete galite teikti pakeitimus visam pranešimui, kuris kur kas platesnis negu e, mano ir 17 e, rugsėjo yra terminas dėl etikete ženklinimą apie tai, ka, tiksliau, ką Taip, apie etiketės, apie taip kalbėjo pirmasis dekaso, mes pasižiūrėkime, ką, kur galime, kurioje vietoje pakoreguoti pranešimą, ar tai tiesiogiai galime susijęti su ūkininkais. Apie tai su jumis pasikalbėsiu konkrečiai. Daug kas e, kitų minčių labai vertingų išsakė, aš pasižymėjau viską. Dabar e, iš to, ką sakė ponas Bove, Aš tikrai negaliu ginti pono Haugano, jis pats gali tą apsiginti, bet jisai yra pirmas komisijos narys, kuris iškėlė šį klausimą viešai suaktualino ir tai, mano nuomonė, svarbu. Ir taip pat labai svarbu, kad pasižiūrėtume į praeitos savaitės pono Junkerio išvadas. Jis taip pat kalbėjo apie tai. Mes neturime sprendimo, bet bent jau turime komisijos e, signalą, kad jiems aktuali šis rytis ir galiausiai daugelis iš jūsų ir mūsų raginame imtis veiksmų ir tai yra jau tam tikras pasikeitimas tiekimo grandinėje ir dėl to reikia teisės akto. Mes tikėjomės, kad komisija iki šių metų pabaigos pateiks ataskaitą apie tai, ar reikia imtis tolesnių veiksmų imtis e, ES lygmenių ir bijau, kad tas ta ataskaita gali nusikelti į kitus metus, bet gal komisija pakomentuos. Aš laukiu jūsų pastabų ir um, mielai dirbsiu su visais šešėliniais pranešėjais. Dėkui. Dėkuoju poniai Maginės um, už paaiškinimus ir už uh, jūsų tikrai labai gerą uh, darbą. Tikrai tai yra labai svarbi uh, tema um, Europos Sąjungai. Taigi dabar pereikime prie paskutinio dokumento šį rytą. on y va. Donc, co comme je l'évoquais à l'instant, je... Taigi, dar norėčiau paprašyti šiek tiek dėmesio, nes turėsime balsuoti dėl pono Siekerski ataskaitos pranešimo E, dėl pasiūlymo, e, dėl neaktualių teisės aktų panaikinimo. Kaip jūs e, minė, žinote, vakar po pietų jis sakė, kad negalės dalyvauti šioje posėdžio dalyje, todėl kad jis dabar yra Luksemburgė neformalioje taryboje, todėl norėčiau jo vardu dabar atsiprašyti jūsų visų. Ponas Siekerskė, žinoma, yra um, pritarė komisijos pasiūlymui panaikinti 1976 m. taisyklę dėl didžiausio E, direktyvą dėl didžiausio eurūko rūkšties kiekio nustatymo aliejose ir riebaluose, todėl kad e, šios nuostatos e, buvo perkeltos į 2006 metų reglamentą. Ir taip pat mes turime panaikinti ir 2006 metų reglamentą, nustatantį cukraus pramonės restruktūrizavimo fondo veikimą, nes tas fondas jau nebeveikia nuo 2009-2010 metų. E, ponas Siekerski, mm, mm, siekdamas patvirtinti, kad būtų šis dokumentas patvirtintas pirmos svarstymo metu, pateikė vieną pakeitimą ir e, e, Juri komitetas informavo, kad mes galime balsuoti dėl šio pasiūlymo, dėl pakeitimo. Taigi, balsuosime dėl to pakeitimo, kurį pasiūlė ponas Jekerskis. E, Jūri jau nebeturi abejonių, taigi kas už, kas prieš, ar yra susilaikančių. Du susilaiko, taigi dėkoju šis pakeitimas buvo patvirtintas. Taigi, balsuokime dėl viso to pasiūlymo, dėl dokumentų pasiūlymo su pakeitimu. E, balsuosim, bus vardinis balsavimas, taigi pradedame balsuoti. Baigiame balsavimą. 36 e, už, 0 prieš, 2 e, susilaiko. Taigi, e, šiam pranešimui pritarta. Dabar balsuosime ir dėl rezoliucijos. Vėlgi, vardiniu balsavimu pradame balsuoti. Baigiame balsavimą. Rezoliucijai pritarta. Ji patvirtinta 37 balsais, 0, e, niekas nebalsavo prieš, 2 susilaikė. Dėkoju, taigi balsavimas baigtas ir baigėme rytinę posėdžio dalį. Susitiksime šioje salėje vėl 15 valandą ir tęsime komiteto darbą skanaus. Thank you. Yes. 12h29. Ah. 12h29.